išdalintas, ar kas nors jam prieštarautų. Jei ne, tuomet laikykime šį protokolą patvirtintų. Pagal darbo tvarkę vyks komisijos ir tarybos pareiškimai dėl padėties artimuosiuose rytuose ir gazos ruošė. Ir man labai malonu pasveikinti tarybos pirmininką, užsienio reikalų ministrą Švarcenbergą, kuris šiandien dar vyks į pietų Afriką ir pirmininkaujant kitoms šalims e, paprastai jam, e, ministrams pirmininkams atstovaudavo užsienio reikalų ministrai, todėl labai malonu, kad ministras Švarcenbergas dabar čia yra su mumis. Na, labai malonu, kad yra ir kompetitinga komisarė, ponė Benita Waldner. Ji puikiai išmano visas su regionu susijusias problemas sveikinu ir jūs. Na ir kolegos, nors mūsų ir nedaug, tačiau tie, kurie šiandien po pietų atvyko į posėdžių salę, tikrai skiria daug dėmesio ir pastangų artimų rytų problemams. Ir dabar išklausysime pono Švarcenbergo. Prašau. Mr. President, mm. Gerbiamasis pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, pirmiausia, labai dėkoju už tai, kad suteikėte man žodį šioje diskusijoje dėl dramatiškos situacijos artimuosiuose rytuose. Nuo to momento, kai gruodžio 27 dieną prasidėjo Izraelio akcija Palestinoje, mes matome, kad situacija blogėja visais lygmenimis. Operacijos pasiekmes yra gazos gyventojams baisios labai daug palestiniečių mirio, mirė, žuvo, ir maždaug 30 procentų žuvusiųjų yra vaikai ir moterys. Ne, žuva žmonės ir mes ne vieną kartą savo kaip pirmininkaujančios šalies pareiškimuose esame pasakę, kad ES smerkia visus veiksmus, kurių rezultatas yra tiek daug žmonių žūčių. Ir mes išreiškėme mes išreiškėme savo liūdėsi ir išreiškėme užuojautą žuvusiųjų giminėms. Humanitarinė pagalba nepakankamai pasiekia nukentėjusiuosius, norime užtikrinti, kad tai būtų 200 tūkstančių e, yra sužeista Pagal jungtinių tautų vertinimus maždaug 2800 tūkstančių perkelta į kitą gyvenamąją vietą dėl žiaurumų. Labai didelis jų skaičius gyvena vargingose pavėsinėse e, be reikalingų sąlygų, kadangi labai didelis skaičius yra sužeistųjų, medicinos paslaugas teikti labai sunku, todėl kad trūksta maisto, geriamo vandens, medikamentų ir apskritai pastogės. Gazos gyventojai net turi pakankamai saugaus vandens, jau nekalbant apie geriamą vandenį. Taigi geriamo vandens tiekimas yra absoliučiai būtinas. Be to reikia užtikrinti, kad visuose lygmenyse gyventojai galėtų gauti maisto. Nevyriausybinės organizacijos negali nusiųsti savo personalą į gazą, todėl kad yra trukdoma, trukdoma patekti į gazos ruožą nuo to momento, kai prasidėjo Izraelio operacija ir 55 e, sunkvežimiai prikraupti humanitarinės pagalbos toli gražu nepakankamas skaičius nu galbūt 80-90 procentų gyventojų gazoje dabar priklauso nuo humanitarinės pagalbos tiekimo. Taigi taip atrodo tragiška situacija. Po trijų dienų nuo operacijos pradžios Paryžiuje buvo susitikę užsienio reikalų ministrai aptarti susidariusios padėties ir buvo nutarta, kad turi būti nedelsiant pasiektos paliaubos ir turi būti nedelsiant pradėta teikti humanitarinę pagalbą. Iš esmės reikia padėti nutraukti žiaurumus ir pirmininkaujantį šalis į artimuosius rytus nusintė diplomatinę misiją regione. Nuo ketvirtos iki šeštos sausio buvo kalbamasi su Izraelio pusė, buvo Palestinoje misija, kalbėjusi su, su Palestinos vadovybė, administracijos vadovybė buvo nuvykę net į Siriją. Taigi buvo ir nutarta, kad turi būti nedelsiant pasiektos pagalbos ir Izraelio kariniai veiksmai turi būti uh, nutraukti, o be to turi būti užtikrinta, kad humanitarinė pagalba ir medicinos paslaugos būtų tiekiamos nepertraukiamai. Taigi buvo suprasta, jog situacija toli gražu neidėli. Izraelis apšaudomas raketomis iš Palestinos. E, valdomos teritorijos ir Izraelis dėl to ėmėsi baudžiamosios ekonominės blokados, kad galima būtų pasiekti ilgalaikių palaubų. Palaubų reikia protingos e, dėrybų baigties, turi būti susitarta dėl protingų rezultatų Pirmiausia, turi būti užtikrinta, kad būtų leidžiama žmonėms pereiti sieną, taigi turi veikti sienos pereimo punktai. Be to, aišku, turi būti vykdoma sienų pereimo kontrolė. Mes esame įsitikinę, kad tarptautinės misijos galėtų stebėti, kaip e, laikomasi paliaubų ir mes manome, kad todėl tos misijos turėtų vykti ten. ES yra pasirengusi Irakos pereimo punktą nusiųsti savo misiją ir suteikti misijai mandatą vykdyti sienų pagalbos misijos funkcijas. Izraelis sutiko, kad bus įleista į gazos ruožą tiek pagalbos, kad būtų užtikrintas maisto tiekimas, medikamentų tiekimas. Be to turi būti užtikrintas teisingas maisto, geriamo vandens ir medikamentų paskirstimas E, gyventojams. Izraelis turi taip pat užtikrinti, kad būtų, saug, kad būtų saugiai tiekiama humanitarinė pagalba, kad ji pasiektų gyventojus, tai pasakytina ne tik apie medikamentus, bet ir apie kūrą taip pat kad civiliai piliečiai galėtų laisvai pereiti kirsti sieną, tai yra patekti į ir išeiti iš gazos ruožo. Sprendimas gazoje yra sudėtingas, jis turi būti toks, kad užtikrintų taiką, o tai reiškia, kad reikia spręsti platesnius iššūkius. Turi būti pasirinkta tokia strategija, kuri apimtų platesnį dalyką bei vaizdą. Aš turiu omenyje, kad turi būti vėl atnaujintos taikos dėrybos. Pales, Palestinos vyriausybės atstovai ir Palestinos išsivadavimo organizacijos atstovai turi dirbti. Jų darbas yra absoliučiai būtinas. Egipto pastangos taip pat yra sveikinamos. Arabų lyga dar 2008 metų lapkričio 26 dieną parodė iniciatyvą ir tikimės, kad ES dabar galės paremti bet kokią savarankišką Palestinos vyriausybę tokią vyriausybę, kuri laikytųsi ketvirtuko nu, m, priimtus E, priimtų principų, tai yra principų, kurie užtikrintų ilgalaikę taiką regioną. Turi vykti Palestinos ir Izraelio dėrybos ir turi būti sprendžiami klausimai, kurie leistų baigti konfliktą. O tai reiškia, kad tai turi būti esminiai klausimai, turi būti pasiektas realus sprendimas, kuris užtikrintų artimųjų rytų proceso sėkmingą išsprendimą. Turi būti pasiekta visa apimanti taika, turi būti turi būti galimybė dviem demokratiškom valstybėms gyventi kaip kaiminėms saugiai ir pripažinti viena kitos sienas, tai turi būti valstybės su pripažįstamomis sienomis. Taigi ne tik turi būti pasiekta taika šiame Izraelio ir Palestinos konflikte, bet turi būti suprasta, kad uh, E, skausmas, kuris yra dabar patiriamas regione, e, yra per didelis. Turi būti toks sprendimas, kad valstybės turėtų atsigauti po tokių ilgų kančių. Turi būti Izraelio valstybė, turi būti jos kaiminės, turi būti imtasi nedelsiant priemonių, kad būtų ištaisyta ta žala, kuri buvo padaryta, o tai reiškia, kad pasiekti visų šitų tikslų galima tik tai per visą apimančias dėrybas. Ačiū ponui užsienio reikalų ministrui Švarcenbergui. Dabar suteiksime žodį komisarė Ferrero Waldner. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, ponė tarybos pirmininkė, gerbiami nariai. Na, iš tiesai, tiesų mes visi vylėmės ir tikėjomės, kad 2009 metai prasidės geriau, tačiau dėja mes dabar esame baisaus uh, konflikto gazoje liudininkai. Konfliktas tęsiasi jau trys savaitės. Na ir kaip mes vakar aptarėme uh, užsienio reikalų ir vystimosi komitetuose, mes uh, ir parlamento nariai lankėmės gazoje savaitgalį. Tarybos pirmininkas jau minėjo, jog uh, kasdien statistiniai duomenys apie sužeistuosius žuvusius yra baisesni ir mes matome, kad yra daugybė aukų, nukentėjusių nuo nudegimų ir taip pat agentūros praneša, kad žmonės kenčia dėl uh, e, kūro, maisto, vandens, vaistų stygių, neminant, neminant sugriautos infrastruktūros. Tačiau ir Izraelis patyrė praradimų, nes Izraelį teritoriją Hamas kasdien šaudo šimtus raketų ir jos yra nukreiptas prieš Izraelio civilis gyventojus. Na ir kaip visada labiausiai nukenčia žmonės karo metu ir čia nėra jokios išimties. Todėl e, nežiūrint to tiesioginio karo ir konflikto poveikio, jis taip pat užkerta kelią taikos misijoms, dėryboms dėl taikos ir tikrai labai skaudžiai atsiliepia stabilumui regione. Taip pat norėčiau trumpai nušviesti mūsų bendrą diplomatinę veiklą, siekiant užbaigti šį konfliktą, o taip pat siekiant susidoroti su ilgalaikiais iššūkiais. Mes nuo pat pradžių ėmėmės veiksmų, tai yra svarbu. Mes žinome, kad mes nesame svarbiausias veikėjas artimuosiuose rytuose, bet esame svarbus veikėjas. Ir nuo pat pradžių, nuo krizės pradžios ES užsienio reikalų ministrai susirinko į ypatingą pozitį Paryžiuje gruodžio pabaigoje ir parengė Paryžiaus deklaraciją, kur raginama pabaigti šį konfliktą. O taip pat mes nusintėme ir savo misijas bei delegacijas į artimuosius rytus. Norėčiau paminėti tris elementus. Pirmiausia, Paryžiaus deklaracijoje buvo raginama e, iš karto nedelsi nutraukti e, susišaudimą ir buvo raginama, kad tiek ir Hamas, tiek ir izraeliečiai nutrauktų ugnį, o taip pat nutra, būtų nutraukti ir kariniai veiksmai. Taip pat raginame, kad paliaubas lydėtų sienų atverimas, kaip tai buvo numatyta 2005 metų susitarime dėl asmenų judėjimo. Taip pat norėtume būtų atidarytas RAFAS perimo punktas ir ten būtų ES stebėtojai. Taip pat norėtume teikti savo pagalbą ir kituose sienos skirtimo punktuose su sąlyga, kad ten bus taikin, te, tenkinim saugos reikalavimai. Taip pat norime, kad būtų teikiama humanitarinė pagalba ir čia raginame, kad vėlgi būtų atverti sienos skirtimo punktai tam, kad būtų galima teikti pagalbą kūrų, maistu ir vaistais be medicinė pagalba. Taip pat E, humanitarniai pagalbininkai turi turėti prieigą prie gazos ruožo. Ir toliau mes pabrėžime, kad šiam konfliktui tarp Izraelio ir Palestinos nėra karinio sprendimo ir taikos procesas yra vienintelis kelias. Todėl pastangas reikia tęsti iškart, kai bus pradėtos paliaubos. Na iš tiesų, kaip girdėjote, mes savo misiją atlikome kartu su kitomis misijomis, kartu su prezidentu e, Sarkonė, kuris ketina vykti į Libaną ir Siriją, po to nusprendė vykti ir į Egiptą. Na ir visos šis pastangos remiasi mūsų gruodžio 30 dienos pareiškimu tikrai svarbu pabrėžti, jog šiuo metu Prancūzija pirmininkauna saugumo taryboje, todėl šios pastangos yra svarbės. Mes tampriai bendradarbiavome, įskaitant bendrą susitinkimą Ramaloje, kur prezidentas Sarkozy nušvietė savo paliaubų planą. Taip pat vyko trišalis susitikimas ir mes savo planus aptarėme su svarbiais veikėjais, įskaitant ir Egiptą. Na ir tikrai mes bandėme bendrai ES vardu siūsti svarbų signalą. Na ir šis trejetas perteikė ES institucinę poziciją, o taip pat svarbu buvo, kad mes ir buvome vietoje. Lygiai taip pat svarbu, kad Sarkozy vyko į Siriją, su juo vyko ir pona Solana, jis vyko ir į Egiptą ir buvo konsultuojamasi su Turkija. Taigi visa tai yra labai svarbu. Na ir kaip jau buvo minėta, su sunkiausia, aišku, yra humanitarinė padėtis ir ją reikia spręsti. Pirmiausia, atveriant sienas pirkimo punktus ir bent jau kuriam laikui per dieną nutraukiant ugnį tam, kad būtų teikiama humanitarinė pagalba. Izraelis su tuo sutuko. Taip pat e, derinti su e, Izraelio valdžia valdžia buvo nuspręsta, kad bus siunčiamos ir echo misijos, kuri koordinuotų savo veiklą su Izraelio karinėmis pajėgomis, kaip tai buvo padaryta Libano karo metu. Ir tai iš tikrųjų buvo tinkama priemonė geresniam koordinavimui pasiekti. Naudodamasi progą, norėčiau padėkoti visiems drąsiems kolegoms, kurie vis dar tebe dirba gazoje, tiems, kurie iš Amras ir uh, RCR, bet to noriu padėkoti ir visiems kitiems. Taip pat tikrai norėčiau išreikšti didžiausią užuojautą toms šeimoms, kurioms tenka apverkti aukas. Kaip žinote, komisija e, skiria didelės lėšas nedelsamai humanitarniai pagalbai. Kągi davė šios darybos, kaip minėjo tarybos pirmininkas, svarbiausi elementai yra nustatyti, kurie ir buvo įtraukti ir į jungtinių tautų rezoliuciją, kuri buvo patvirtinta ir JAV vienintelė susilaikė. O po paliaubų Egiptas įsipareigojo užkirsti kelią ginklų kontrabandą ir atverti sienas humanitariniai pagalbai. Ir tai, aišku, trauktų ir galbūt tarptautinių jėgų dislokavimą, o taip pat ir Palestinos e, valdžios pajėgų dislokavimą. Taip pat tarp Egiptos ir palės, gazos ruožo būtų 15 km ilgo, ilgio Filadelfijos koridorius. Na, dabar ko, Hamas ir Izraelis gilinasi į šiuos siūlymus, na ir tikimės, kad tai pasitvirtins. Na, pagal mano naujausią turimą informaciją visi tikrai deda daug pastangų ir galbūt per artimiausias dienas iš tiesų bus pasiektos tokios paliaubos, labai to tikiuosi. Dėl vidutinio laiko tarp perspektyvų, ponė pirmininkė, tikrai labai gaila, tačiau pirmiausia Hamas ir Izraelis atmetė saugumo tarybos rezoliuciją, tačiau matant tai, kas dabar vyksta, galima tikėtis, kad susitarimas bus pasiektas. Tikrai svarbu pasakyti ir pripažinti, kad Egiptas suvaidino labai svarbu vaidmenį palaikant tiesioginius ryšius su Hamas, taip pat reikia paminėti ir Sakozy vizitų svarbo, taip pat ir Turkijos pastangas. Svarbu, kad šios savaitės pabaigoje Katarė įvyks arabų valstybių vadovų susitikimas. Taigi, kaip šios bendros diplomatinės e, veiklos rodo, reikia palaikyti visus svartus, kurie galėtų padėti pasiekti paliaubas, įtikinti Hamas ir Izraelį, kaip tai numatyta saugumo tarybos rezoliucija. Kai tik tais bus susitarta dėl paliaubų, reikės galbūt konferencijos formatu pagalvoti, kaip reikėtų suformuluoti konkretesnės priemonės, kurios leistų palengvinti Palestinos gyventojų padėti gazos ruožę. Bet reikia pripažinti, kad ką mes bedarytume, vis dėlto be, bet kad e, svarbiausia, kad būtų nutrauktas šis amžinas smurto griovimo ir atstatymo ratas. Na, kaip žinote, kad ir Junktinių tautų generalinis sekretorius Bankimor e, taip pat vyks į regioną ir tikėkime, kad jis prisidės prie šios sėkmės, tai yra ilgalaikių pala, paliaubų. Nu, apie ilgalaikę perspektyvą galime pasakyti, kad dabartinė krizė silpnina pasitikėjimą tarp palestiniečių ir izraeliečių. Karinės priemonės niekuomet nepadės užtikrinti taikos. Tik dėrybos, tik taikios pastangos gali padėti tai pasiekti. Tiesioginės dėrybos, tiesioginės diskusijos tarp palestiniečių ir izraeliečių, o taip pat ir tarp pačių palestiniečių. Kai tik bus pradėtos paliaubos, manau, kad reikia kuo įmanoma greičiau pradėti dėrybas dėl taikos. Ir čia reikėtų bendradarbiauti su JAV administracija tam, kad dvi šalis dėrybos būtų paremtos nuo pat pradžių. Na ir tikrai noriu pasidžiaugti dezignuotos skirtos e, busimos JAV užsienio reikalų ministrės Hillary Clinton pastangas. Na ir tikėkime, kad Anapolio procesas baigsis sėkmingai. Ši krizė rodo, kad sėkminga baigtis rezultatas yra reikalingesni negu bet kada na, svarbus vaidmuo tenka Palestinos valdžiai. Negalime tikėtis, kad po šių veiksmų e, bus, po šios krizės bus išnaikinta Hamas. Reikia stiprinti Palestinos valdžią, jos autoritetą. Taip pat reikia remti Fatah ir Palestinos valdžios reformas. Tam kad ta stipri palestiniečių valdžia kalbėtų visų palestiniečių vardu ir kad ji siektų taikaus dviejų valstybių sprendimo. Konfliktas Gazoje gali dėja turėti neigiamų pasiekmių ir e, palaikymų regione taikos procesui. Na, e, dėl Izraelio veiksmų ir nuostolių tarp palestiniečių nuosaikios arabų valstybės ėmė dvėjoti dėl savo palaikymo Izraeliui. Taigi noriu pasakyti, kad mes esame izraeliečio draugai ir turime jiems pasakyti, kad Izraelis nebegali švaistyti laiko, jis privalo siekti taikos. Gerbiami nariai, Tokia mano pirmoji, gal ir netokia trumpa analizė. Na ir mes tikrai toliau tęsime pastangas, kad būtų pasiektos paliaubos ir kad vėl būtų atnaujintos uh, dėrybos dėl taikos, dalyvaujant naujai JAF administracijai. Dėkoju. Ačiū komisijos nariai ir dabar perėsime prie diskusijų. Europos liaudės partijos frakcijos vardu kalbės Jose Ignacijos Lafranka. Dvi minutės, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Jau praėjo 17 dienų, kai gazos ruožė vyksta uh, kovos veiksmai, e, turintis tikrai baisių padarinių, vaikai, e, moteris, e, senyvi žmonės yra tapę šių kovų aukomis ir radikalieji islamistai yra ypač sustiprinę savo pozicijas šio konflikto metu. Pana Švarcenbergas pasakė, kad galima e, karo metu laimėti visus mūšius, tačiau vis tiek nepasiekti taikos. Ir dabar nėra tas tinkamas momentas ieškant e, kaltųjų šiame kare. Svarbiausia, kaip pabrėžė ir Penito e, Ferrero Valner, pasiekti ir e, dėrėtis dėl e, ilgalaikių paliaubų. Ir taip pat, ponė pirmininkė, mes turime pagerinti dabar susiklošiusią tikrai siaubingą humanitarinę situaciją gazos ruožė. Mes juk žinome, kad Hamas e, yra įtraukta į ES, įtraukta į e, teroristinių organizacijų sąrašą. Ir mes žinome, kad e, jos veiksmai tik dar labiau e, blogina padėtį e, šiame regione. Rytoj mes balsuosime dėl rezoliucijos šią temą ir aš norėčiau pabrėžti, kad taip mes prisidėsime, parodysime savo solidarumą ir užuojautą tiems, kurie nukentėjo šio konflikto metu. Aš tikiuosi, kad ES draugė su Egiptu ir kitais e, e, partneriais tarptautinėme kontekste sieks užtikrinti, kad būtų suku, e, sukurta ilgalaikė taika gazos ruožė. Pone Hillary Clinton yra pasakiusi, jog čia yra būtini pragmatiški diplomatiniai veiksmai. ES yra vertybių sąjunga ir į tų, tas vertybės įeina ir taika kaip vertybė. Ir aš tikiuosi, kad mes ES sutelks visas pastangas, kad būtų išspręsta ši problema kiek įmanoma greičiau. Ir mes turime daryti viską, kad netaptume beširdžiais, spręsdami šį konfliktą tikrai e, pernelyg racionaliomis priemonėmis. Dabar Martinas Šulcas, prašau. E, Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai šio pobūdžio diskusijos, kokios vyksta šiandieną, yra iš tiesų labai sudėtingos. Sudėtingos vien jau dėl to, kad Izraelis yra mums draugiška valstybė, kadangi daugelis iš mūsų, tą galiu pabrėžti ir aš asmeniškai, galime pasakyti, jog e, esame susiję giliais draugystės ryšiais su šia šalimi. Ir todėl yra svarbu su draugais kalbėti atvirai apie jautrius dalykus, o šis konfliktas iki šiol pareikalavo tūkstančio aukų, e, tūkstančio gyvybių per 17 dienų, taigi tai yra tikrai krūvinas konfliktas, e, nuo kurio kenčia daugiausia moterys ir vaikai. Mes turime jungtinių tautų rezoliuciją, kuri galėtų būti pagrindu paskelbti paliaubas. Yra aišku, kad konfliktą įmanoma išspręsti tik tai remiantis tarptautinę teisę ir tuo principu, kad šios teisės yra laikomasi besąlygiškai, kadangi tarptautinės teisės normos yra savaime suprantamas dalykas. Gaila, kad turime apie tai diskutuoti. Todėl e, kreipimasis į visas šalis, kad būtų nutildyti ginklai kad būtų įveikta humanitarinė krizė. Nėra šiaip kažkas labai nereikšmingo, ką mes sakome savo rezoliuciją. Tai yra labai svarbu, siekiant iš karto užbaigti šią tikrai didžiulių tragiškų padarinių turinčią krizę. Mes suvokiame, kad Izraelis turi galimybę, turi teisę egzistuoti ir taip pat turi teisę ginti savo, e, save nuo tų, kurie siekia šią šalį sunaikinti. Tačiau visuomet reikia savęs klausti, ar to, tam tikslui naudojamos priemonės yra pateisinamos. Mano nuomonė ir manau, kad daugelis šių rūmų kolegų yra tos pačios nuomonės, šios priemonės šiuo metu nėra pateisinamos. Manau, kad Mes gal, turime pasakyti draugams nepriklausomai, e, Izraelija nepriklausomai nuo jų politinės orientacijos, kad mes žinome, kad Hamas e, grupuotėje žmon, e, tai, žodį, lemiamą žodį taria žmonės, kurie, nepri, kurie ne, nepuoselėja tų pačių vertybių kaip ir mes. Mes turime pasakyti, kad reikia užbaigti nuolatinį, e, užbaigti šį konfliktą ir nustoti mėtyti, e, šaudyti raketas. Mes manome, kad būtina pradėti abipusi dialogą, o jeigu nenorima to dialogo pradėti, tai reiškia, jog viskas bus sprendžiama ir toliau karinėmis priemonėmis ir tai konflikto be jokios abejonės neišspręs. Taip, mums ko gero reikia kalbėti su Hamas atstovais. Ir jeigu Izraelis to tiesiogiai nepajėgus padaryti, aš galiu tai suprasti, daugelis Izraelio politikų sako, kad negali to daryti, tuomet mes Žinome, mes žinome, kad ES yra daug e, gyventojų, daug piliečių, kurie sako, jog turime tą daryti. Na, bet jeigu tai nėra įmanoma Izraeliui, tuomet galbūt tą įmanoma būtų padaryti kito, kit, kitame formate, pavyzdžiui, pasitelkiant ketvertą. ES turėtų vaidinti tarpininkės vaidmenį, siekiant pradėti tą abipusį dialogą. Yra tikrai Vaisu manyti, jog e, šį konfliktą artimuosius rytuose galima išspręsti karinėmis priemonėmis. Manau, kad tai yra lemtinga klaida. Toks mąstymas nepadės, neišspręs e, problemos. Yra neįmanoma kol, tradicinėmis karinėmis priemonėmis išspręsti tokio pobūdžio konfliktų. Vienintelė priemonė yra tarptautinės bendruomenės įtraukimas į konflikto sprendimą. Mums reikia, kad būtų toj pat sudarytos paliaubos ir kad būtų visi instrumentai panaudoti, kurie yra, e, kurio, kurios dispozicijoje turi tarptautinė bendruomenė. Į šį procesą reikėtų įtraukti ir kitas musulmoniškas šalis. Kai buvau berniukas, ar atsiprašau, jaunas vyras e, ir pradėjau, e, išėjau į plačiosius politikos vandenis, man buvo pasakoma, kad negalima kalbėti apie terorizmą. Ir aš patyriau, kad e, Esras Arafatas, e, kuris buvo, e, anais laikais buvo laikomas dideliu teroristu, galiausiai gavo Nobelio premiją, taikos Nobelio premiją. Taigi mes matome, kad tam tikromis priemonėmis yra įmanoma pasiekti taikaus dialogo tarp priešiškų šalių, konfliktuojančių šalių. Ir aš tikiuosi, kad rytoj visos e, šių rūmų politinės grupės patvirtins, palaikys mūsų dokumentą, mūsų rezoliuciją, mes ją patvirtinsime ir tai bus tam tikras kuklus Europos parlamento indėlis, sprendžiant šį konfliktą. Dėkoju. Dėkoju. Dabar liberalų dėko, e, demokratų vardu Anamily Knight. Le bien du mal, mais je crois qu'aujourd'hui il est Pone pirmininkė, manau, kad reikia pasakyti teisybę ir kelti reikalavimą iš karto nutraukti ugnį, nutraukti apšaudimą raketomis, pradėti paliaubas, padėti teikti humanitarinę pagalbą. Na ir taip pat reikia pradėti surinkti ginklus ir amuniciją. Izraelis turi švesti savo kariuomenę iš gazos ruošo, atverti e, sienų skirtimo punktus, nutraukti embargo. Na, tai tikrai sudėtinga, kompleksiška fazė ir galbūt mums reikės dislokuoti net tarptautinės taikos palaikoma pajėgas vietoje. Norėčiau paliesti du dalykus. Siekiant sėkmės, ES turi kalbėti labai aiškiai, turimtis veiksmų ir turi elgtis vieningai. Na ir tik tokiu būdu pasieksim rezultatų. JAV taip pat turėtų dėti pastangų lygiai taip pat kaip ir Arabų lyga bei jos nariai. Jeigu mes norime sukurti realią alternatyvą dabartiniai padėčiai gazos ruožoje, tai tuomet Izraelis turėtų prisidėti prie to, kad pagerėtų patėtis vakarų Jordanė. Iš viso yra 164 sienos skirtimo punktai. Vykdomas kontrolės, kai atvyksta palestiniečiai, bet tai nėra alternatyva e, gazos gyventojams, kad jie nusigręžtų nuo Hamas. Aš manau, kad ateis ta diena, kai visi vis dėlto nutars, kad reikia diskutuoti. Signor Presidente, come tutti ovviamente. Skardini, dvi minutės. Gerbiam, gerbiamasis pirmininkė, mes visi iš tikrųjų labai sujaudinti susidariusios situacijos. Aš manau, mano pareiga yra pasakyti ne vaidmainiavimui, Aš manau, kad vaidmainiavimas jau čia vyksta ilgą laiką. Viena vertus gailimis e, palestiniečių, bet nesuteikiama jiem galimybės turėti savo valstybę, kita vertus Izraelis taip pat e, nors nori būti valstybė, daugelio valstybių yra nepripažįstamas, tiesiog išbraukiamas ir Prancūzijos, ir Vokietijos, ir taip toliau tai ne viena iš tų valstybių nesutiktų, kad jų nebūtų žemėlapyje. Ir e, visos nori egzistuoti. Izraelis, kaip žinome, ne karo nepradėjo, o terorizmas ir toliau lieka svarbiausia regiono problema. Ir man atrodo, kad nebegalima veidmainiauti, reikia iš tikrųjų pradėti kitaip galvoti. Negalima manyti, kad dialogas su teroristais yra pateisinamas vien tik dėl to, kad žuvo daug civilių. Todėl, kad tokiu būdu teroristai gali gauti gerą kortą ir toliau naudoti prievartą, e, žudynės ir taip siekti savo politinių tikslų. Manau, kad mes ES turim pasiekti um, aiškesnių tikslų ir turime veikti nuosekliau. Turime uh, palaikyti ekonominius ryšius su valstybėmis, kurios e, palaiko Izraelį. Taigi turi būti ir palestiniečiai, ir izraeliečiai apsaugoti, ir vieni ir kiti civiliai, ir vieni ir kiti nori gyventi. Gerbiamasis pirmininkė, aš manau, kad mes turime dar ir dar kartą peržiūrėti savo poziciją savo paramos ir pagalbos atžvilgių. E, dabar žaliųjų vardu, kon bendit. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Situacija yra tikrai labai baisi. Tikėti saugumo ir taikos Reikia, bet aš bijau, kad viltis e, virsta dumeliu. Ir žuva ne tik vyrai, bet ir moteris, ir vaikai, daug yra sužeistų. Tai visi turbūt galvojo, kad karas vos nelogiškas, kad lygis pateisinamas dėl to, kad iš Palestinos, Palestinos iš e, Hamas, sakykime, valdomų teritorijų yra leidžiamos raketos į Izraelį. Bet aš manau, kad šitaip galvodami klystame, taip negalima galvoti. Iš tikrųjų, klausyk, mes žinome, kad kiekvienas, kuris pradeda karą, turi suprasti, kaip tą karą galima baigti. Mes turime pripažinti, kad šiandieną karo tikslų pasiekti neįmanoma. Tiesiog bus dar ir dar daugiau mirčių, žučių iš palestiniečių pusės, Ir iš tikrųjų atrodo, kad nėra sprendimo, tai ir yra didžioji tragedijos priežastis. Martinas Šulcas visiškai teisus, mes turime ginti Izraelį, ginti Izraelį nuo paties savęs, ginti Izraelį nuo noro naudoti savo karinę galę, mes turime ginti palestiniečius nuo Hamas judėjimo, turime ginti palestiniečius civilius nuo Hamaso. Tai yra labai sudėtinga užduotis, bet mes turime labai aiškiai išsakyti savo mintis. Labai prašau, um, kad taryba negalvotų apie tai, kad galima būtų pagerinti santykius su Izraeliu. Ne, šitoks sprendimas negeras. Aš taip pat norėčiau visų paprašyti, E, visų, kurie mano, kad yra galimas dialogas su Hamasu, e, pagalvoti protingai, ar galima su Hamasu aptarinėti tokius dalykus. Reikia nepamiršti, kad Hamasas savo strategijoje yra įrėžęs e, kad kuo daugiau mirčių, tuo geriau. Tai Hamaso toks siekis ir yra, šito irgi negalima pamiršti. Mes e, e, kažkaip negalvojame apie tai, kad Hamasas vykdo e, strategija, pagal kurią vyksta sprogdinimai, pagal kurią yra savižudžiai, dėl kurių žūsta kiti žmonės ir taip toliau. Ir tol, kol Izraelis nes, neišeis iš okupuotų teritorijų, tol kol Hamasas nesuras taikaus sprendimo vakarų krantui, tuo daugiau palestiniečių iš tikrųjų prisijungs prie Hamaso judėjimo. Tur mes turime užtikrinti, kad piliečiai piliečiai, tai yra civiliai žmonės, palestiniečiai, jie tiesiog sukiltų prieš Hamasą ir atsikratytų jo. Ačiū. Europos vieningųjų kairiųjų jungtinės frakcijos vartų į Luizą Morgantinį pusantros minutės. Dvi su pusė minutės, atsiprašau. Aš ir... Aš pažįstu žmogų, kuris man yra pasakojęs, kas nutiko jo šeimai ir jis man e, aiškiai sakė, kad Hamasas e, yra reikalingas, jis stiprus. E, Izraelio žmonės turbūt sako, kad Izraelis stiprus. Mes turime tiesiog žiūrėti, kad yra paprasti žmonės, yra moterys, vaikai, jų daugybė ligoninė, daugybė sužais vaistų, jie negali gauti normalaus medicinio aptarnavimo. Tai kurgi žmogaus teisės, žmonės teisės tiesiog miršta, o Europa žiūri. Mes čia neveiksmingai dirbame. Um, Pane Valdner, jūs žinote, kaip labai aš jūs gerbiu, aš puikiai suprantu, kiek jūs daug dirbate, kiek daug dirba jūsų kolegos, bet mes turime labai aiškiai suprasti, kad šis karas ir Izraelio pastangos kariniu būdu išspręsti e, savo interesus yra nemoralu. Ir, moro, ir Grosas sakė, kad e, iš tikrųjų, jeigu žūni, tai ar nuo e, žydų fundamentalisto, ar nuo e, islamo fundamentalisto, koks skirtumas. Gydytojai gazos ruožė dirba 24 valandas per parą, jiems irgi reikia pagalbos. Iš tikrųjų, mes turime užtikrinti, kad žo, po žodžių seks veiksmai. Ir mes taip pat prieš Izraelį turime panaudoti tam tikras priemonės. Man beje labai malonu buvo išgirti, išgirsti komisijos atstovę žodį, kad dabar nelaikas kalbėti, reikia jau veikti, reikia užtikrinti, kad pagaliau būtų paliaubos, kad galima būtų padėti civiliams. Dabar dėl tarptautinės apsaugos, ponė komisijos narė, aš manau, kad neteisingai kalbėti tik tai apie Rafą ir kalbėti, kad gazos išgelbėjimas yra per Rafą. Ne. Ir turime užtikrinti, kad apskritai baigtųsi Izraelio puolė puolimas ir, er, ir er, Rafoje ir visur. E, reikia ieškoti e, laidumo. Ir iš tikrųjų dar e, nuo tų laikų, kai švedai ėmėsi iniciatyvos, mes norime kad vis daugiau būtų sienų perėjimo punktų, ir kad galima būtų padėti kažkaip, bet svarbiausia yra apskritai sustabdyti ugnį. Jeigu žmonės neturi valgyti, jeigu žmonės negali užsimti kokiu verslu ar užsidirbti, tai žinoma, jaučia jie tik didesnį spaudimą. Ir Spaudimą mes turime daryti abiem pusėm. Viena vertus mes turime dirbti su Izraeliu, kita vertus turime dirbti su Hamasu. Ačiū, Luisa Morgantinė. Aš norėčiau išreikšti savo um, padėką Jums, kad Jūs, traukės kitais kolegomis, buvote e, neseniai gazos ruožė. Dabar žodį suteikiu ponui Belder. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Palestina yra islamo, e, e, islamistinė teritorija, islamo valstybės teritorija. Ir aišku, kad e, Palestina remia ir islamo, Irano islamo respubliką. Ir, ir E, artimuosiuose rytuose, toje teritorijoje be abejo palestiniečių nuomonė nėra vietos Izraeli, Izra, Izraelio e, kažkokiems tai interesams ir pretenzijoms. Hamas e, požiūrių gazos ruožė reikia statyti mečetes ir mes turime matyti, kad jeigu norime išspręsti ir Hamas, ir Izraelio konfrontaciją, mes turime į šį procesą įtraukti ir Iraną. Tik taip mes parengsime e, dirbą tolesniems, tai visiš, e, tolesniems dėryboms dėl e, taikos, kuri galėtų būti tikrai ilgalaikė. Dėkoju. Luka Romanjoli, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbėmiai kolegos. Didžioji šių rūmų dalis, kolegų dalis e, pasisako už tai, kas buvo e, išsakyta pono Švarcenbergo ir to, ko e, komisija ir taryba nori, tai yra raginimas pradėti dialogą, mums taip pat yra priimtinas. Mes manome, kad ir dvišalių pagrindų sukurta, e, sukurtos paliaubos galėtų būti pirmas žingsnis ilgalaikės taikos link. Tai, kas vyksta gazos ruožė, yra susiję ne, ne tik tai su gazos ruožu, yra ne tik gazos ruožo e, problema, bet ir visos Palestinos problema. Mes turime imtis aktyvesnės iniciatyvos diplomatinėme lygmenyje ir siekti e, įgyvendinti net ir paties, e, pačios patos e, tikslus, tai yra, kad sam draugiškame taikiame sambuvyje sugyventų dvi nepriklausomos tautos. Ir reikia remtis atitinkamais tarptautinės teisės e, e, atitinkamomis nuostatomis, jų nepažeidinėti ir jų besąlygiškai laikytis, kaip tai buvo paminėta ir pono Šulco kalboje. Turbūt reikėtų dar ir pabrėžti, kad ES turi priemonių, kad, e, būtų, kad diplomatinėmis priemonėmis būtų padarytas atitinkamas spaudimas. Dėkoju, ačiū, kad jūs paminėjote ir šventąją fatą. Dabar Elmaras Brokas, dvi minutės. Pone pirmininkė, pone komisijos narė, pone tarybos pirmininkė. Norėčiau apibriežti savo e, poziciją šiuo klausimu. E, mes turime Hamas, kuri atmeta Izraelio teisės gyvuoti E, teisę gyvuoti, kuri e, privedė prie susiskaldimo pačioje Palestinoje, kuri šaudo raketas į civilius, nekaltus į gyventojus ir tos raketos pataiko ir į mokyklas bei mečetės. Kaip reikėtų proporcingai sureaguoti į tokio pobūdžio veiksmus, norint apsaugoti savo civilius gyventojus? manyčiau, kad e, proporcingumo ir skaičių palyginimo e, principas šiame kontekste yra visiškai nepriimtinas ir nenaudingas, kadangi tokio pobūdžio konfliktuose, karuose, bet kokia, kiekviena atskira gyvybė yra labai reikšminga. Dėl to negalime e, kaltinti vienos ar kitos pusės vienpusiškai. Mes turime reikalauti, kad kiek įmanoma greičiau būtų e, prasidėtų ginklų paliaubos. Ir aš manau, kad e, ponas Švarcenbergas, savo delegacija ir ponia Ferrero Waltner. Fer padedami kitų nacionalinių delegacijų, padarė daug daugiau negu kiti, e, negu mūsų partneriai pasaulyje. Nemačiau, kad būtų e, dirbę, pakankamai dirbę šiame kontekste e, amerikiečiai ar jungtinės tautos. Mes turime siekti, kad Izraelis nustotų vykdyti savo karinę kampaniją bet tuo pat metu užtikrinti, kad, e, ir toliau, e, kad būtų užkirstas kelias ginklų nelegaliam tiekimui e, palestiniečių Hamas. Ir tai yra įmanoma pasiekti tik tai prieimus atitinkamą susitarimą ketverto ir Arabų lygos pagalba. Tik tokiu būdu mes užkirsime kelią tolesniems koriniams išpoliams. Ponios ir ponai, pasakysiu paskutinę pastabą, kuri reikš, kad tai yra tik tai, e, kurią noriu pasakyti, kad tokie žingsniai būtų patys pirmieji, patys svarbiausi ir būtini žingsniai. Mes turime toliau siekti, kad e, abi valstybės gyventų taikiame sambuvyje. Ir Palestina ir Palestinos prezidentas, ponas Abbasas, turi toliau turėti galimybę sėkmingai e, veikti kad e, jeigu e, ir toliau Palestinos e, politikoje dominuoja radikalieji islamistai, mes nieko gero nepasieksime. Dėkoju ponui Brokui, paskalina Napolitano, prašau. Prezidentė Di Front. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, tokios smurtingos uh, tragedijos akivaizda mūsų žodžiai tikrai gal niekur neduos. Šimt tūkstančiai civilių aukų, moteris, vaikai. Tik, na, tai yra konfliktaukos, bet tie, kurie žino, pažįsta gazos ruoštą ne vien tik tais kaip lapinėlį žemėlapyje, tai žino, kad neįmanoma apšaudyti šio ruožo, nesusitaikant su mintim, kad žus daugybė civilių gyventojų. Taigi, kas yra kaltieji? Čia mes tiesiog susidurime su aklu smurtu. Mes raginame pradėti paliaubas, kaip tai padarė ir jungtinių tautų uh, saugumo taryba ir mes raginame visų susijusių konfliktų šalių laikytis paliaubų. Grėsmė yra štai kokia. Kolega Brokai, pavojus yra toks, kad po šio konflikto toliau silpnės palestiniečių valdžia. Na ir kol kas jeigu reikalaunate dėti viską pastatyti ant dėrybų kortos, tai aš paklausiu, ką likščiol davė dėrybos, ogi nieko. Tai turime gal, turėti galvoje, kai raginame nutraukti neapykantą ir smurtą. Dėkoju Paskalino Napolitano už tai, kad nepilnai pasinaudojate savo kalbėjimo laiku de sarnes. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes visi turime prisimti dalį atsakomybės už tai, kas vyksta artimuosius rytuose, tiek mes Europoje, tiek ir tarptautinė visuomenė. Mes leidome suprastėti situaciją, mes leidome, kad būtų uh, pradėti išpoliai prieš Izraelį, mes leidome, kad gyventi gazos ruožė pasidarė nebeįmanoma, kad Hamas pradėjo terorą. Na ir dabar matome, kad yra šimtai aukų, moteris, vaikai, žuvusieji, yra daugybė pabėgėlių, kurie nebeturi kur prisiglausti, humanitarinė padėtis nuolat prastėja ir 600 tūkstančių žmonių gyvena nebešildomose namuose, neturi vandens, neturi dujų ir jau tris savaitės jie te bando tik išgyventi. Per daug nelaimių, per daug skausmo ašarų ir tai turi liautis. Kaip europiečiai mes turėtume išlikti ryštingi ir toliau daryti spaudimą abiems pusėms, kad jos galiausiai sutiktų dėrėtis. Tai mūsų atsakomybė. Na ir šiuo metu vyksta išpoliai prieš žmonės, prieš miestus, bet mes turime garantuoti tiek Izraeliui, tiek ir žmonėms gazos ruožė, kad jie rytoj galės gyventi taikoje, kad bus nutrauktas blokados, bus nutrauktas krygas ir uh, viso to siekiant galbūt pakaktų, kad Europa, JAV ir arabų valstybių lyderiai, kurie susitiks poryt, kad jie visi kalbėtų vienu balsu. Ir pabaigai pasakysiu, kad aš šiandieną manau, kad svarbu ne karą laimėti, o tai, Robert Angelinį, vieną minutę. Dėkuoju. Ačiū pirmininkė. Aš iš tikrųjų labai sveikinu komisijos narė žodžius ir jūsų žodžius, gerbiamasis pirmininkė. Jūs labai aiškiai pasmerkėte Hamasą už tai, kad e, pažeidė paliaubas. Reikia taip pat pasakyti, kad Izraelio reakcija yra visiškai neproporcinga, tačiau mes turime pripažinti, jog krizė yra ir civiliai, ir vaikai, ir moterys laukia humanitarinės pagalbos. Man atrodo, reikėtų mums pačių savęs paklausti, kodėl vaikai užuot šventę kalėdas turėjo kentėti, kiek nukentėjo Izraelio žmonių, iš tikrųjų, ką daro tarptautinė bendruomenė, o turi daryti. Mes turime turėti savo atsakomybę jų atžvilgių. Mes turime neapsigauti nei dėl Izraelio, nei dėl Hamaso. Ir iš tikrųjų, kur kokia atsakomybė, kiek tos atsakomybės. Mes be to turime suprasti, kad Europa nepadarė, ką turėjo padaryti. Mums tiesiog nepasisekė. Mes iš tikrųjų nesugebėjome užtikrinti, kad būtų ilgalaikė strategija ir kad tos strategijos rezultatas būtų taika. Ką padarėme nepakanka, mes turime taikyti sąlygas ir turime, kad tos sąlygos patėtų pasiekti taikos artimuosiuose rytuose. Aš iš tikrųjų, aš sutinku, kad popiežius sakė, kad reikia tokios reakcijos, kuri leistų gyventi saugiai, taik, taikiai ir oriai tikrai ir iš tikrųjų kol kas yra tik tai skurdas, tik tai nepasitikėjimas, su to reikia kovoti. Jūs šimtų procentų peržengėte jums skirtą laiką, o dabar Elen Flotri, prašau. Mes e, žinome dabar gazos ruožę e, karas e, nusinešė daugybę e, žmonių gyvybių, tačiau ten gyvena ir gyvi žmonės, jie yra dar gyvi ir jie turi teisę gyventi saugiai. Ir mes turime užtikrinti tą saugų jų gyvenimą, tai turėtų būti mūsų svarbiausias tikslas. Ir vargu ar jūs šiandieną galite pasakyti, kad padarėte viską, kad e, būtų sustabdyti tie neteisėti Izraelio kariniai veiksmai gazos ruožė. Parlamentas jau parodė ir e, pademonstravo savo e, e, valią išsaugoti gerus santykius su Izraeliu. Tačiau mes matome, kad tam tikrais klausimais tai yra galbūt tam tikra strateginė klaida. Aš manau, kad yra labai gaila, kad mes nieko nebegalime padaryti šiuo momentu, kad mūsų jėgos jau yra išsekusios. Ir tai rodo, kad mes esame nepajėgus daryti įtaką tame regione ir negalime net teikti humanitarinės pagalbos. Nežinau, kas ten dar turi įvykti, kad pagaliau būtų imta taikyti žmogaus teisų išlygą e, Nežinau, ko dar reikia, kad e, mūsų dėrybos su Izraeliu ir Palestina ir toliau, e, galiausiai būtų sėkmingos. Įprastiniai veiksmai e, bendraujant su Izraeliu veda galiausiai prie to, kad žūva vis daugiau žmonių. Ir aš manau, kad tokiu būdu mes netiesiogiai ir darome didelę žalą mūsų Europos projektui. Matydami, kas darosi ir aš matydamas konkrečiai noriu išreikšti savo užuojautą palestiniečiams. Jie susidūrė su didžiulė Izraelio karo mašina, Izraelio, kuris pažeidžia tarptautinę teisę. Ir aš manau, kad reikia kreiptis į Izraelį ir reikalauti, kad Izraelis nedelsą nutrauktų karo veiksmus. Iš tikrųjų, gazos ruožas dabar yra didžiausias kalėjimas pasaulyje. Ir yra naikinami e, miesteliai ir okupacinė kariuomenė imasi karinių veiksmų civilių atžvilgių. Raketos, kurios yra nukreiptos į pietų Izraelį, negali būti prilygintinos kariniams veiksmams. Iš tikrųjų, paliaubos yra būtinos, bet jas reikia taip pat labai gerai subalansuoti. Izraelis yra ne organizacija, Izraelis yra jungtinių tautų organizacijos narė, yra tarptautinės bendruomenės narė ir turi laikytis jungtinių tautų nustatytų taisyklių, turi gerti tarptautinę teisę. Ir negalima leisti, kad tokia valstybė pažeidinėtų tartautinės bendruomenės reikalavimų. Jie turi nedelsiant išvesti savo karinės pajėgas, turi užtikrinti gyventojų laisvą judėjimą. Junktinės valstijos ėmėsi veiksmų, bet tik humanitarinėme lygmenyje. Reikia imtis dabar politinėme lygmenyje veiksmų. Reikia tuoj pat nepagerinti, o pabloginti santykius su Izraeliu. Reikia laikytis tarptautinės tesės. Tai reiškia, kad reikia prisiminti, ką reiškia 42 metus trunkantis Palestinos okupavimas. Turi būti sudaryta taika ir Izraelio, ir palestiniečių vaikams. Mes turime pirmiausia dabar sustabdyti karą. Ačiū, Patrikas Lui. Pirmininkė. Prieš kelis tūkstančius metų Davidas kovojo su e, galėjimi dėl šios žemės dėl šio roželio, taigi čia civilizacijos e, lopšys. Ir iš tikrųjų Izraelio valstybė nori čia būti, palestiniečiai čia gyvena. Mes iš tikrųjų turime užtikrinti, kad čia būtų suvereni Palestinos valstybė. Daugia kultūriškumas turi taip pat ribotumą. Jeigu uh, norime kažko pasiekti, turi būti konkretus tikslas ir turi būti palestiniečiams užtikrinta galimybė turėti savo valstybę, kuri būtų grindžiama įstatymų viršienybė. Ekstremistai yra per stiprus, o aukos yra per silpnos Ir čia dabar reikia ne tik moralinių, bet ir politinių pastangų. Gerbiamasis pirmininkė, aš nekenčiu terorizmo, aš nekenčiu ir, ir jų, jų propagandos, bet aš iš tikrųjų suprantu, kad Hamasas įmasi veiksmų prieš daug metų uh, E, prieš daug metų vykstančius veiksmus. Aš taip pat suprantu, kad Hamasas, kaip ir Airijos e, nepriklausomybės judėjimo organizacija, remiasi propagandą. Iš tikrųjų reikia labai aiškiai suprasti, kad Izraelis pripažįsta sprendimą Hamasas nesilaiko net tarptautinių um, dokumentų. Izraelis turi teisę egzistuoti. Ir nepaisant to, kad daug išgyvenęs Izraelis suduoda smūgį Hamasui, dabar triukšmas. Ir aš manau, kad Hamasas savo rankose turi visą sprendimą, tegu baigia atakas prieš Izraelį. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Manau, visi sutiks dėl to, jog padėtis gazos ruožė yra tragiška, jog reikia pradėti nedelsint spręsti humanitarinę krizę ir tikrai noriu pasidžiaugti tiek komisijos veiksmais, tiek ir pirmininkaujančios šalis lies iniciatyvą bei jos um, pastangomis koordinuoti tai, kas vyksta nacionaliniu lygiu, nes tai tikrai svarbu. Mums tikrai labai svarbu, kad abi pusės sutiktų dėl paliaubų. Na ir turėtume siekti, kad uh, būtų leista teikti humanitarinę pagalbą, taip pat gabenti per sieną į gažas ruošą techninę ir kitokią pagalbą. Taip pat svarbu, kad abi pusės gerbtų paliaubas ir kad tos paliaubas prasidėtų nedelsiant. Iš komisijos ir pirmininkaujančios šalies girdėjome, jog turėtume paremti pastangas siekiant taikaus sprendimo dviejų valstybių sprendimą. Ir taip pat turėtume prisidėti prie to, kad Hamas pripažintų Izraelio teisę egzistuoti. Čia nieko naujo. Mes smerkėme tą amžiną smurto ratą, kuris kenkia ne tik Izraeliui ir palestiniečiams, bet visam regionui ir užkerta kelią taikai. Mes turėtume elgtis drąsiau, žengti konstruktyvesnių žingsnių nei likščiol. Mes turime pradėti atvirą e, dialogą ir turime kritiškai žvelgti ir į patį save. Turėtume kritiškai pasižiūrėti į tas klaidas, kurios buvo padarytos ir turėtume prisidėti prie to, kad būtų gilinamas ar sukūrimas pasitikėjimas tarp konflikto pusių. Ir kitaip nebus išgelbėtis žmonių gyvybės ir žmogaus teisės. Hanes Voboda. Pone pirmininkė, po to, kai ponas Tapalanikas leido savo keistokų pastabų, tai aš galiu pasakyti, kad e, tikrai labai malonu, kad e, e, yra tiek Čekijos, tiek Austrijos atstovų. Na, ponė pirmininkė, kai kartu su Martinu Šulcų lankėmės Izraelyje su delegacija. Tuo metu ministro pirmininko, e, pirmininko pavaduotas pasakė svarbiausia, kad viskas gerai klostytųsi, o kiti sakė, kad prasidės chaosas ir taip ir atsitiko. Nes e, kariuomenės išvedimas be dėrybių partnerio nėra prasmingas, neduoda jokios naudos. Na ir dabar uh, būtų naudinga bent, dėrėtis bent jau su nuosakiais Hamas e, atstovais. Bet juk kita vertus, mes prisidėjome prie to, kad ta bendra vyriausybė buvo sugriauta ir tai buvo klaida. Mes privalome kalbėtis. Man nepatinka Hamas. Iš vienos pusės dėl to, kad tai yra teroristinė organizacija, iš kitos pusės dėl to, kad jį laikosi e, fundamentalistinių pažiūrų, bet čia nekalbame apie simpatijas ar nesimpatijas. Mes turime siekti sprendimo, kuris leistų pradėti dialogą ir dėrybas, kaip tai minėjo daugelis šiandieną. Ir taip pat turi būti suteikta žmonėms galimybė gazoje, kad jie galėtų gyventi nors kiek normalimis padarysmis sąlygomis. Paklauskime savęs, kodėl jie renka Hamas Jiems juk trūksta ekonominio pagrindo egzistencijai ir tai yra vienintelė prielaida. Ir galiausiai paskutinė pastaba. Gerbiamas kolega Brokas sakė, kad proporcingumo principas nebegalioja, bet pasakysiu, ne, jis klysta. Pri... Tarptautinėje teisėje galioja šis principas ir jis, jeigu jį pažeidžia, tai yra visiškai neprimtina. Minutį. Aš prieš tris dienas buvau gazos ruožė ir iš tikrųjų, jeigu aš nebūčiau matęs penkiamečių e, žydukų, į kuriuos nukreipti vokiečių šautuvai, tai aš tada visai kitaip turbūt galvočiau. Iš tikrųjų, iki šiol nėra paaiškinimo, kodėl žmonės iškentėję tiek daug 20-ame amžiuje, nori, kad kentėtų kiti. Izraelis pavertė gazos ruo, ruožą pragarų ir net palai, paliaubos nepadės. F-16 danguje. Tai yra 21 amžiaus baisios žudimo mašinos. Patikėkite, žmonės ne tai, kad žuvo tai nuo bombų iš jų plėšomi jų kūnai, tai baisu, baisu, tai baisus blogis. Taip, Hamasas turi baigti šaudyti raketas į Izraelį, aš suprantu, bet jokių sentimentų aš neturiu Izraelio pareigūnams, nes palestiniečiai gyvena po bombų ataka ir ką jie apkaltins e, Olmertą, Livnį e, ar, ar, ar Mubaraką. Iš tikrųjų, ne vieno karto, ne vieno karto dar ES niekada nesugebėjo e, krit, tinkamai pakritikuoti Izraelį dėl to, kaip Izraelis elgėsi su palestiniečiais. Mes tiesiog žalę šviesą uždegėme Izraeliui ir jis gali daryti, ką nori. Mes nepasimokėme iš istorijos. O ką sako istorija? Negalima pasiekti taikos, kalbant e, ginklais. Iš tikrųjų, su Izraeliu dabar pradedame kalbą apie glaudesnį bendradarbiavimą. Tai dar pas, paskatinimas Izraeliui, gerbiamasis pirmininkė. Jeigu norime, kad būtų teisingumas abiems pusėms, turime labai gerai pagalvoti, kaip tai pasiekti. Ačiū, Sian Onechtain. Vieną minutę pasmirkime karą. Pirmininkė, iš tikrųjų skandalas ne karas, iš tikrųjų skandalas ir tokiu būdu niekada nepasieksime taikos artimuosiuose rytuose. Man atrodo, kad taika ir sutaika ir tai. Susitaikymą galima pasiekti tik tai jau dabar pradėję galvoti apie tai, kaip nedelsant nutraukti karą. Ir nepakanka tik tai Palestinos kaip valstybės, reikia, kad valstybė turėtų aišku ekonomikos atgaivinimo planą, turi būti abipusė pagalba ir Izraelis turi teisę ginti, suprantu, bet iz, Tai, kas vyksta iš um, Hamaso pusės į Izraelį, taip pat yra nepateisinama, juk yra tarptautinė bendruomenė, mes visi turime laikytis tų pačių taisyklių. Ir aš manau, kad um, dabar išrinktas Amerikos prezidentas Obama supras, kad tai vienas iš jo prioritetų ir aš linkiu jam labai daug sėkmės susidorojant ir su šita problema. Ačiū, David Hammerstein. 2,5 minutės. Prieš keletą dienų mes patyrėme, e, kaip viskas vyksta. Mes e, buvome nuvykę į Egiptą ir dabar matome, jog e, baigėsi Bušo epocha. Paskutiniai šios Bušo epochos širdietūžiai yra ypatingai krūvini. Ir dabar mes e, žvelgiame į naują politiką, į naują politinę, matome, jog yra nubriežta nauja politinė kryptis. Barackas Obama yra pasakęs, jog jisai sės prie dėrybų e, stalo, kad būtų išspręsta e, Izraelio ir Hamas konflikto problema. Naujoji politika turi būti grindžiama bendradarbiavimu turi e, būti grindžiama mūsų pagrindinėmis vertybėmis ir e, pagrind... E, tarptautinės teisės nuostatomis. Mes matėme daug sužeistų žmonių, sužeistų vaikų, kurie į mus žvelgia kupinomis vilties akimis. Ir mums tapo aišku, kad mes turime imtis konkrečių priemonių vietoje, kad paremtume tuos, kuriems mūsų pagalbos ypač reikia. Jeigu mes nieko nedarysime, tuomet Abasas bus laikomas e, arabų, bus laikomas e, išdaviku. Sinajuje mes sustojame važiuodami taksi vienoje vietoje ir matėme, kad e, matėme, kokios žalos yra padary, padaręs šis karas, kiek daug skausmo jis yra atnešęs. Tas karas nieko niekam gero neduos, jeigu mes nieko nepadarysime, tuomet tas karas tam tikrą prasme persikels ir į Europos gatves. Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šiandien kalbame apie tūkstantį aukų, taigi tūkstančio aukų skaičius yra perkoptas. Kyla klausimas, kiek dar reikės aukų, kad Livni ir Barakas laimėtų rinkimus. Mes reginame pradėti paliaubas, nutraukti civilių žudimą, bet mes taip pat turime prisimti ir savo atsakomybę. Mes turime nutraukti diplomatinius santykius su Izraeliu, nežiūrint raginimų iš parlamento. Mes taip pat turėtume neteikti pagalbos Izraeliui. Hamas nori, kad įvyktų rinkimai Palestinoje ir tokį norą reikia gerbti. Mes nelei, neturime leisti, kad stiprioji pusė primestų savo valį silpnajai. Mes matome, kas vyksta mūsų pačių miestų gatvėse. Žmonės demonstruoja, reikalauna paliaubų, bet žinome, kad e, taika priklausys nuo to, ar bus nutraukta okupacija. Gazoje vyksta tikrai širdį plėšiantys veiksmai. Ir ar tu, iš tikrųjų vakarų valstybių požiūris yra neteisingas. Aš suprantu, kad Izraelis nenori gyventi atakuojamas raketomis, bet tai, ką daro Izraelis, dabar turiu pavadinti žudynėmis. Man atrodo, mes ES turime susigėsti dėl to, ką mes laikome savo priekybos partneriais. Iš tikrųjų, 25,1 milijardo dolerio priekybos apyvarta yra su Izraeliu, o tai reiškia, kad mes iš dalies prisidedame prie E, Izraelio tvirtėjimo. Aš manau, kad reikėtų nedelsiant imtis priekybos sankcijų Izraelio atžvilgių. Mes turime užtikrinti, kad būtų pasiektos paliaubos. Ir jeigu mes to nepadarysime, mes prisidėsime prie žudynių. Tokie Zaifi dvi minutės. Ačiū, ponia pirmininkė. Dar kartą pakartosiu. Mes kalbame apie tai, kad, reikia, apie tai, kad dabar pati e, aiškiausia kalba, dabar kalba ginklai artimuosiuose rytuose ir vėl kartojasi istorija. E, mes vėl matome vaizdus, kurie yra krūvini, kurie nuolat kartojasi. Mes matome, kad kenčia moteris ir vaikais, vaikai, nepaisant Europos iniciatyvų jai nepavyko įtvirtinti savo įtakos šiame regione, sprendžiant šį konfliktą. Yra visiškai, tai yra visiškai nesuprantama daugeliui mūsų piliečių, kurie ne, niekaip negali suprasti, kodėl ES yra tokia bejėgė. Pone Ferrero Baltner, mums reikia kažką daryti. ES turi vaidinti svarbų vaidmenį. Ir, e, Europos parlamentas taip pat turi būtinai paremti e, Kairo siūlomą paliaubų gazos ruožę sutartį. Turime stengtis, kad gazos ruožė kiek įmanoma greičiau būtų panaikinta e, blokada. Ir e, tuos dalykus mes pabrėžėme ir savo rezoliucijoje. Taip pat turime dėti visas pastangas, kad būtų į šį regioną nusiųsta Europos ir Viduržėmio jūros regiono e, karinė misija, karinės pajėgos, e, taikos palaikymo pajėgos, kurios e, duotų signalą žmonėms gyvenantiems tame regione, kad mes rūpinamės jų saugumu ir nori, siekiame užtikrinti taiką. dėl konflikto artimuosiuose rytuose susidaro situacija, e, kuri galėtų e, galiausiai e, sudaryti sąlygas susidurti tikrai krūvin, krū, susidaryti labai krūvinam iš tiesų civilizacijų konfliktui. Šiuo momentu mes turime prisimti atsakomybę, istorinę atsakomybę, kad šiame regione pagaliau būtų įsivyrautų taika. Dėkoju. Dabar ponė Dekaizer, prašau. Pone pirmininkė, šioje asamblėjoje aš nuolat ragindavau pasinaudoti net ir mažiausiamis taikos užtikrinimo galimybėmis, šansais ir kalbėti su Hamas apie tai. Esu tiesiog pasipiktinusi ir šokiruota. Esu pikta ir e, nuliūdusi dėl to, kas vyksta tame regione. ten e, vyksta e, baisus dalykai, ten yra. E, taip pat mes matome, kad net ir mūsų gatvėse, Europos gatvėse yra vėl išriškėja antisemitizmo ir neapykantos protrukiai. Aš manau, kad palestiniečio gyvenimas ir jo gyvybė yra lygiai tiek pat verta kaip ir izraeliečio. Be to, reikia užtikrinti, kad būtų laikomas tarptautinės teisės normų, o tai reiškia, kad reikia e, siekti, kad būtų e, kiek įmanoma greičiau e, įvesta, įvestos ginklų paliaubos. E, Tačiau mes matome, kad šiame regione e, vis dėlto tarptautinės teisės normos negalioja, ten yra daromas, dar, e, imamas veiksmų, kurie visiškai prieštarauja bet, tarptaut, bet kokioms tarptautinės teisės nuostatoms. Kitas dalykas, būtina atsakingus asmenys nubausti už tai, kas ten vyksta, nes taikos įtvirtinti neįmanoma, neužtikrinant ir atitinkamo teisingumo. Teisingumas turi būti taikomas visiems priešingų atvejų, neapykanta ir toliau bus kurstoma šiame regione. Ir tas neapykantos potencialas yra netgi galingesnis ginklas negu bet kokios bombos. Dar vienas dalykas, mums reikia e, kalbėti ir apie partnerystės susitarimus su šio regiono šalimis. Ir, e, E, neteikti Izraeliui jokių išlygų, jokių e, išimčių e, laikantis šio susitarimo ir jį įgyvendinant. Taigi Izraelis nėra kažkokia ypatinga išimtis. Tu jo labiau, kad Izraelis be jokių skrupulų šaudo raketas ir mėto ant palestiniečių galvų bombas. palestiniečiai e, iš Rafos turi galimybės pat, e, ištrūkti tik tai, e, švelniai tariant, kojomis į priekį. Mes turime šito neužmiršti ir turime siekti užkirsti kelią tolesniam šios konflikto eskalavimui. Dėkoju. Pone Rys. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Na, Mieliausiu pakartočiau tai, ką sakė Daniel Konbenditas. Mes tikrai esame praradę viltį, matydami vaizdus televizijoje, matydami karo vaizdus. E, bet Nevilti jaučiu, galvodama ir apie tuos, apie kuriuos šiandien dabar nešnekame, tai yra žuvusius Konge, Čečenijoje, kitur na, ta politinė tyla žiaurybė akivaizdoje kalba garsiai. Nors. Taigi matau, kad ir kolegos yra priblokšti, sutrikę ir krizės smurto akivaizdoje, žuninio akivaizdoje hierarchijos nėra kiekvienas žuvęs vaikas, žuvęs moteris, žuvęs vyras yra vienu žuvusiu per daug. Neturėtume dabar leistis į sterlės diskusijas apie tai, kam tenka istorinė atsakomybė ir panašiai. Mes diskusijos išgirdome jau daugybę argumentų, bet turėtume paklausti, ar pasverta tokia Izraelio reakcija Bet kita vertus, tūkstančiai raketų buvo paleistos ir į Izraelio gyventojus, todėl pagrista, kad Izraelis sureagavo. E, bet reikia pripažinti, kad per tunelius buvo gabenama ne tik tais humanitarinė pagalba, bet ir ginklai. Taigi visi kaip ir kalti. Bet nors tai, kai, kaip ir pasakyti, prielaidos egzistuoja, svarbiausia, kad vis dėlto tomis prielaidomis būtų pasinaudota. Ir dabar klausimas yra, ar nekalbėti su Hamas, o kaip su jais kalbėti. Kadangi tai pasisakė ilgai, aš noriu užbaigti taip pat. Taigi, dabar mes, europiečiai, turėtume paremti izraeliečius, pal, palestiniečius, o taip pat ir kaimynus, Jordaniją, Egiptą, e, tapti partneriais ilgalaikėme e, taikos procese. Mm, pirmininkas, jeigu kažkas per, kalbėjo ilgiau, tai kiti neturėtų sekti tokiu pavyzdžiu. Pone Uka, pone pirmininkė, dėkoju. Sekmadienį 11 dieną lankėmės gazos ruošę Rafos perėjimo punktą, kuris visiškai uždarytas. Ir tai reiškia, jog pilietinė visuomenė negali išvengti kasdieninio bombardavimo iš Izraelio pusės. Jeigu to nematei, negali įsivaizduoti, kaip žmonės kenčia gazos ruožę ir kaip reikalingas greitas ir taikus konfliktos sprendimas. Mes buvome visi priblokšti milžiniško milžiniško sugrėvimo masto ir Izraelio gyventojų kančių. Ir todėl Izraelio bombardavimas turi būti iškart nutrauktas. Taip pat Hamas turi nutraukti nedelsint ugnį ir Izraelį. Ir taip pat turėtų būti užkirstas kelias ginklų kontrabandai. Reikia atverti sienas. Taip pat reikia atverti pagalbą, ba, sienas ir kelius pagalbai į ruožą tam, kad būtų padėta žmonėms. Kadangi sienos uždarytas, pagalbos teikti neįmanoma, todėl raginu atverti sienas tam, kad būtų teikiama pagalba. Ačiū. Dankeschön. Vladimir Čelengi. Vladimiras Čelengi, viena minutė. Gerbiamas ponė pirmininkė. Mes visi labai rimtai žiūrime į moterų ir vaikų žudimą, tačiau nebūtume hipokritiški. Ar kaip elgtųsi Europos Sąjungos šalis tokioje situacijoje, jeigu būtų apšaudamas raketomis ir tai keltų grėsmę daugiau nei milijonui e, piliečių. E, Hamas buvo legaliai išrinkta ir jie pasirašė um, išvadavimo hartiją, tačiau jie turėjo galvoje ne gazos ruožo išvadavimą, bet Tel Avivo ir visos Izraelio žemės išvadavimą. Na ir u, nusikaltėliai slepiasi už mečečių, mokyklų sienų ir apšaudo Izraelį. Aš prisimenu, kai buvo bombarduojamas Dresdenas Ir tuo metu e, žuvo tūkstančiai pilieti, e, civilių gyventojų, niekas to nekritikavo, nes e, tie žmonės pasirinko savo likimą, pasirinkdami Vokietijos likimą. Lygiai tas pats pasakytina ir apie palestiniečius, kurie balsavo už Hamas. Na, aš žinau, kad diskusijos įkaitusios ir kad vis daugiau atveriama tunelių kanalų, kuriais yra gabenami ginklai. Herr talman, det finns två viktiga saker som... Pone pirmininkė, yra du svarbus aspektai, kurie dominuoja šiose diskusijose šiandieną. Pirmiausia, didžioji parlamento dauguma reikalauja ginklų paliaubų, o antra, didžioji dauguma e, remia mintį, kad visos, e, visi veikėjai pasaulyje pripažintų besąlygišką Izraelio teisę egzistuoti. Tai yra labai svarbu ES suvokti ir tai yra labai svarbus elementas šiame konflikto kontekste. E, bet kokios gyvybės praradimas yra didelė tragedija. Ir ta tragedija nėra mažesnė tik dėl to, kad tie, kurie E, piktavališkai žudo civilius gyventojus ir toliau turi galimybę e, tuos gyventojus žudyti ir nes, nesustodami. Tragedija yra tai ir dėl to, kad e, toks konfliktas užkerta kelią Palestinai sukurti savo valstybę taikiomis priemonėmis. Ir um, taip pat uh, E, dėl to, kad nuolat ir šaudomos raketos, kad yra vykdoma ginklų kontrabanda, tokie, toks siekis vėlgi yra neįmanomas šiuo metu. Konfliktas tarp žydų ir palestiniečių yra tikrai uh, labai sudėtingas, tačiau aš manyčiau, kad mes neturėtume jo demonizuoti ir negalėtume kaltinti vienos iš pusių, kaip tą darė, e, tą pabrėžė Kris Deivis. Uh, Tai nėra konfliktas tarp palestiniečių administracijos ir žydų. Ne, tai yra konfliktas vykstantis tarp ekstremistų. Mes turime suvokti tai, kas e, e, skatina tą smurtą ir turime e, parodyti žmonėms, kurie smurtą ir neapykantą skatina, e, kad e, tokios priemonės niekur nenuves. Dėkoju šį viens pusantros minutės. Nu. Aš norėčiau kreiptis į tuos, kurie kalbėjo ir, ir iš tikrųjų parodė veidmainiškumą. Ir atrodo, kad mes šiandieną stebime asimetrinį konfliktą trejus metus namuose pagamintos raketos buvo šaunamos Izraelio link ir niekas nieko nekritikavo. Šiandieną mes kritikuojame, smerkėme Izraelį. Taip, Izraelis yra jungtinių tautų narė ir lik atrodytų, kad dėl sukeltų kančių galima Izraelį kritikuoti. Ir vėl ta asimetrija yra aiški. Mes skaičiuojame, kiek yra palestiniečių aukų ir mes nelyginame tų skaičių su labai dideliu skaičiumi izraeliečių, kurie gyveno baimėje ar net žuvo. Iš tikrųjų labai sunku veiksmingai elgtis nesant tarptautinės bendruomenės atstovų ir abipusės to naudojasi. Taigi neproporcingas Izraelio elgesys galbūt, bet ar norėtumėte, kad teroristinė organizacija 7 tūkstančius raketų šautų į gazos ruožą, kas tada būtų Tai iš tikrųjų aš manau, kad įstatymo turi laikytis visi. Jeigu ne, tai tada atsidursime visiškai uždarame rate. Jeigu pasižiūrėsite, e, tai ką rodo per televiziją, tai suprasite, kad sėdėdami problemos neišspręsime. Mėlyje kolegos, dar kartą noriu visus paraginti laikytis e, jiems skirto laiko. E, mes E, galime būti dėkingi, e, kad ponas Schwarzenbergas dar turi kantrybės mūsų klausytis, nes jisai po 5.20 turi išeiti. Ponas Morilion, vieną minutę prašau. Que par le déploiement sous mandat de Ilgalaikė taika e, gazos ruožė yra įmanoma tik tai vadovaujantis ir laikantis e, jungtinių tautų mandato ir padedant tarptautinėms taikos palaikymo pajėgoms. Izraelis e, atrodo pirmą kartą šiek tiek ima nusileisti Ir nežinau, e, kada tos tarptautinės taikos palaikymo pajėgos galėtų būti nusiųstos į regioną. Aš manau, kad tą reikėtų padaryti kiek įmanoma greičiau. Tokia misija e, be abejo reikalaus iš visų e, konflikto šalių visiško bešališkumo. Ir Europos Sąjunga, kuri turi pakankamas priemonės, taip pat galėtų prisidėti prie šios emisijos labai reikšmingai. E, amerikiečiai yra stoję į izraeliečių pusę ir aš manyčiau, kad mes galėtume e, padėti palestiniečiams e, apginti savo pozicijas. Pana Zaleski. Kolegda, kolegos, iš tikrųjų ilgalaikis okupavimas jau duoda savo rezultatus. Ir tai mes dabar galime vadinti Hamaso efektu. Negalima sutikti su tuo, kad islamas ir Hamasas taip pat iš vis nepripažįsta Izraelio. Jie naudoja net vaikus kovai su Izraeliu keldami grėsmę Izraelio vaikams. Kyla klausimas, ar šiame agresyviame užburtame rate Izraelio administracija gali kažką padaryti ir galbūt kažkaip kaip skalpeliu išpjauti problemą. Ir turėdami tokį ne nusakomą, tokį neprognozuojamą kaimyną, Izraelis turi kažką daryti ir galvoti. Dabar Izraelis ėmėsi veiksmų, bet ar gali kažką kito daryti, ar galima tikėtis, kad, um, kad Hamasas ramiai savo išmirs. E, Izraelis taip pat turi šitą problemą jeigu vakarų valstybės dar 1948-49 metais tinkamai nesugebėjo pasielgti, tai gal dabar reikia tą padaryti. Būkime drąsus ir vykdykime savo strategiją. Dėkoju, kad laikytės kalbimo laiko, bet 3 patrypus antros minutės jos nėra. E, Jelko Kačin, viena minutė. E, Izraelis e, nurodė savo armijai išnaikinti Hamas gazos ruožę, bet tuo metu yra nužudomi ir palestiniečiai. Trečdalis žuvusių yra vaikai, pusė jų yra moteris ir jie nėra Hamas nariai. Todėl Izraelio atsakas yra neproporcingas ir nepasvertas. Kaip galima pasiekti taikos, jei abi pusės vienas kitos nepripažįsta ir e, priešas turėtų tarpti partneris, su kuriuo galima siekti paliaubų ir taikos. Ir Izraelis privalėtų pripažinti Hamas ir pradėti dialogą. Lygiai tas pats galioja ir Hamas. Jie turėtų pripažinti Izraelį. Nėra jokio kito kelio. Ir bet koks kelias, karas yra prastesnis nei kad ir kukli taika. Na ir dabar atrodo paliauboms kol kas kelias netvirtas. Dėkoju. Ana Hibaškova, dvi minutės. Pone pirmininkė, gerbiame komisarę. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti jūs su rezultatais, kurių pasiekėte dėrybų metu, kurioms pir vadovavo pirmininkaučių šalių trejetas. Na ir svarbu, kad Izraelio, su Izraeliu buvo deramasi dėl humanitarinio koridoriaus ir kasdienių paliaubų. Ir manau, kad tai pirmiausia, ko galėjome pasiekti. Čekijos Respublika yra svarbi ES atstovė. Vakar Europos parlamente buvo sutarta dėl rezoliucijos ir net ir sudėtingos situacijos akivaizdoje rezoliucija yra nebloga ir ji yra primtina ne tik tais parlamento kairiesiems, bet ir dešiniesiems neturėtume lyginti dabartinės valstybės su teroristiniu judėjimu. Mes reikalauname, kad būtų pripažinta Izraelio teisė į suverenumą, į valstybę, o taip pat reikalauname, kad Hamas nutrauktų savo apšaudinimą raketomis. Reikalauname, kad būtų pradėta nuolatinė, ne, pradėtos nuolatinės darybos dėl taikos. Na, Livni mums nurodė, kokioms sąlygoms esant, ji yra pasirengusi nutraukti apšaudimą ir svarbus žaidėjas šiame kontekste yra Egiptas, nes per Egiptą kontrabandai yra gabenami ginklai. Taigi, kokios yra dėrybų, kokie yra dėrybų rezultatai su Egiptu dėl stebėtojų misijų? nes e, tos misijos stebėtų Rafos punkto atverimą. Ką mes šiandien vakare pasakysime Egipto atstovams ir kaip mes galėtume turėti naudos iš darybų su Egiptu. Apie tai turime galvoti. Ponas Rucikas, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Minutė man. Pone pirmininkė, Norėčiau paprašyti komisijas ir tarybas padidinti spaudimą abiems konflikto šalims, tam, kad būtų e, nutraukti priešiški veiksmai, reikia laikytis jungtinių tautų rezoliucijos ir taip pat reikalingos garantijos ilgalaikiams pala, paliauboms bei humanitarinių koridorių rengimui. Buvo labai pagristai pasakyta, kad šio konflikto neįmanoma išspręsti karinėmis priemonėmis, tik politinė keliu galima pasiekti nuolatinės taikos. Ir manau, kad ES, naujoje JAV administracija, Arabų lygos šalis turėtų dėti visas pastangas, kad konfliktas baigtųsi politiniu susitarimu ir kad būtų rastas sprendimas, kuris būtų dviejų valstybių sprendimas ir jis leistų abiems šalims gyventi taikiai kaiminystėje pagal tarptautinių susitarimų nustatytas taisyklės. Mes diskutuojame apie dar vieną humanitarinę tragediją. Šalia mano šalies du mūsų partneriai prie viduržėmio jūros tikra ta žodžio prasme kariauja. Dar nėra pripažinta, kad kad tie, kurie susisprogdina, gali išlaisvinti savo žemę. Aš kalbu apie Hamasą. Izraelis taip pat nesupranta, kad toks didelis karinis smūgis tik tai iššaukia e, dar didesnį smurtą. O ką pasakytumėme apie nekaltus vaikus, moteris, apie civilius gyventojus? Niekas jais nesirūpina, niekas nesirūpina, kad vaikai žūva, kad vaikai traumatizuojami, kad vaikai sužeidžiami ir lieka neįgaliai visą gyvenimą. Mes gyvename labai patogiai ir tik per televiziją stebime šiuos žiaurumus O kaipgi jaučiasi tie, kurie iš tikrųjų dalyvauja šiame konflikte? Ką žinoma, galime kaltinti tik tai, jie ten taip pat kaltina vienas kitą, bet dėl to civiliams negeriau. Galbūt reikia nuo žodžių pereiti prie veiksmų. Atėjo pats laikas diskutuoti su suinteresuotomis e, šalimis dirbti ieškant žmonių, kurie būtų suinteresuoti mums padėti. Turbūt galima kalbėti su Arabų lyga, galima taip pat galvoti apie kaip jungtinių tautų mandatas galėtų užtikrinti, kad tai, ką įsivyrautų, reikia sustabdyti raketas šaudomas iš palės palestiniečių teritorijos, reikia užtikrinti, kad Izraelis tuoj pat nedelsant nutrauktų karinius veiksmus. Ponas Kieza, vieną minutę. Un grande antifascista italiano, Piero Gobetti, disse didis, didis italų antifašistas Giovetti yra sakęs, kad teisybė negali būti vienoje pusėje. Ir E, taip ir yra gazos regionui, tai taip pat taikytina. Izraelis turi tuoj pat baigti savo karinius veiksmus, todėl kad istorija Izraelį pasmerks ir sugėdins. Kit, tai Izra, dabar palestiniečiai gyvena kaip getuose. Kažkada žydai gyveno getuose. Izraelis turi teisę užtikrinti saugumą E, niekas neturi teisę grasinti Izraelio saugumui ir niekas neturi teisę apskritai grasinti Izraeliui, kad jis neteks savo valstybingumo. Kita vertus yra labai daug aukų kitoje pusėje. Ir aš manau, kad reikia suteikti ir palestiniečiams taip pat turėti savo valstybę. Stefana Capala, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti tarybos pirmininkui už tai, kad jis tiek ilgai pas mus čia yra. Mes nesame prie to pripratę, tiesą pasakius. Pirmininkaujanti Čekija šiuo požiūriu iš tiesų labai geranoriškai elgesi. Be jokios abejonės e, e, Čekijos atstovas žino, kokia yra situacija vietoje, kuomet yra sukaupiama pakankamai drąsos išsiaiškinti, kokia ta reali situacija vietoje, tuomet sužinoma daug svarbių dalykų. Mes žinome, kad e, būdami rinkimų stebėtojais, mes jau anksčiau praeitįje galėjome matyti, kokie koks yra tas tikrasis vaizdas. Ir taigi ši sudėtinga situacija yra susikloščiusi toli gražu ne pastarosiomis dienomis, o jau trunka daugybę metų. Taigi reikia ieškoti ilgalaikio sprendimo. Aš dažnai lankiausi Palestinoje ir Izraelyje. Be abejo, niekas nėra idealu, tačiau iš principo egzistuoja trys šalys, trys vienetai arba struktūros. E, mes čia turime neužmiršti Hamas, kuri atstovauja e, Palestinos tautos daliai, tačiau neatstovauja viso, visai Palestinos tautai. Kai kurie kolegos pabrėžė, kad e, nuolat rodomi, rodomos Izraelio patirtos aukos, vaikai, moteris tačiau nėra rodomos aukos, kur, kurios, kurių patiria kita pusė. Noriu pasakyti tarybos pirmininkui ir komisijos nariai, kad šio reikalo turime imtis labai ryštingai. O tai reiškia, kad turime atsižvelgti ir į pačios Hamas situaciją, kadangi šiuo metu uh, E, mes turime padėti jai spręsti šį tikrai sudėtingą konfliktą. Na, kopa. Na, mes reginame nutraukti Palestinos gyventojų žudinimą. Mes kartu turime pasmerkti ir Hamas veiksmų, ir kartu raginti Izraelį nutraukti valstybinį terorizmą. Na, mes turime būti tikri, kad Izraelis gerbs tarptautinę teisę ir tiesiog nežudys nekaltų vaikų ir moterų. Jeigu tai būtų kur nors Afrikoje, mes iš karto būtume sureagavę ir saugumo tarybos rezoliucija būtų privaloma su Izraeliu. Mes tiesiog kalbamės ir kalbamės toliau. Mes turime pasinaudoti visomis priemonėmis, pavyzdžiui, asociacijos sutarimu su Izraeliu, kad Izraelis nutrauktų savo veiksmus ir leistų teikti humanitarinę pagalbą, nes juk Izraelis yra atsakingas už besitėsiančias žudynės. Reikia, kad būtų pradėtos paliaubos ir būtų užtikrinta prieiga prie gazos ruožo. Izraelis turi gerbti šiuos reikalavimus. Gerbiamasis pirmininkė, tai, kas vyksta Gazoje, yra iš tikrųjų smertina tarptautiniu mastu. Mes matome, kad kolegos šiandieną diskutuodami. E, išreiškė savo visišką pasipiktinimą Izraeliu, bet yra viena šalis kuri iš tikrųjų ir siekia būtent tokio požiūrio. Iranas, juk Iranas teikia Hamasui daugelį metų jau bombas ir kitus ginklus, mokė Hamaso kovotojus ir iš tikrųjų trina rankas dabar, kad tiek daug žuvo vaikų ir visame pasaulyje galima tik stebėti, kas darosi. Iš tikrųjų, fundamentalus islamizmas dabar mm, telkia savo jėgas kovai pasaulyje. Iranas iš tikrųjų yra pagrindinis tiekėjas visų reikalingų priemonių kovai. Dabar vyksta būtent tai, kas labai naudinga Iranui, todėl kad naftos kainos nukritusios, tai dabar reikia dėmesį perkelti iš vidinių dalykų į tarptautinius dalykus. Ir iš tikrųjų Iranas siekia artimuosiuose rytuose tapti galinga um, valstybė e, ir, aišku, kurti tokį totalitaristinį bloką, į kurį įsijungtų islamo valstybės. Gėda, bet vakarai nieko nepadarė, kad aiškiai pasakytų, kad tai yra Irano agresija, e, Irano, kuris iki šiol teikia paramą terorizmui ir nepakankamai mes paremėme Irano pasipriešinimo grupuotas. Taigi pirmininkė šitai turi baigtis. Ponas Hautas, minutė. Pirmiausia, labai aiškiai noriu pasakyti, kad parlamentas turėtų paremti jungtinių tautų rezoliucija 1860. Ir iš tikrųjų šiandieną vienas parlamento pirmininkas, e, e, e, parlamento narys jau sakė, kad iš tikrųjų mes darome nepakankamai. Jis matė, ką reiškia raketos, bombos ir jisai aiškiai mums sako, kad nepakanka, mes turime padaryti viską, kad baigtųsi blokada gazos ruožė, kad, kad žmonės galėtų pasinaudoti galimybę normaliai gyventi, kad jiem taip pat būtų taikomas humanitarinis įstatymas ir humanitarinė teisė. Tai reiškia, kad mes turime rasti galimybių teikti tiem žmonėms pagalbą. Ir e, š, š, 139 vaikai žuvo prasidėjus konfliktui. Šito niekas negali pateisinti ir savyginai tokių skaičių pateisinti negalima. Ciprianas Rizalas yra sakęs, kad Izraelis norėtų su mumis turėti geresnius ryšius ir aš abejoju, ar mes, as, mes turime tai daryti. Michael Gala, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, mums reikia užtikrinti abipusę ginklų, e, ginklų paliaubas, dėl to sutarėme visi. Tačiau toliau e, tarptautinė bendryje turi ne, nepalikti e, Hamas ir Izraelio likimo valiai ir e, spręsti savo konflikto e, dvišalių pagrindų. Mes turime stengtis, kad e, būtų nutraukti kariniai veiksmai ir kad e, tas karinių veiksmų nutraukimas nebūtų susijęs vien tik tai su busimaisiais rinkimais Izraelyje. E, E, atlikti neseniai statistiniai tyrimai parodė, kad e, Izraelio e, polimai gali ateityje, atsiprašau, Hamas išpoliai gali tik tai padažnėti. Tuo tarpu Izraelis taip pat yra nemenkai kritikuojamas tarptautinės bendrijos dėl savo karinių veiksmų, kurių, kurie reikalauja nemenkų civilių aukų mes neturėtume apsiriboti vien tik tai dėrybomis dėl ginklų paliaubų. Aš manau, kad e, komisijos narės e, atitinkamas dokumentas pat jau pateiktas e, užsienio reikalų komitetui nagrinėti. Tačiau aš manau, kad mums reikia ne tik tai apsiriboti tomis dėrybomis dėl ginklų paliaubų ar galvoti apie tai, jog reikia užkirsti kelią ginklų kontrabandai. Mes draugė su palestiniečiais ir izraeliečiais turime kalbėti apie e, ilgalaikį taiką, kuri leistų taikiai ir saugiai sugyventi šioms dviems valstybėms. Priešingų atveju tokie incidentai, kurie e, e, kartodavosi praeitie ir kurie išvirto į karą šiandieną, e, dėja nesibaigs ir ateityje. Dėkoju. Ponas Martinės Martinės. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes esame pasipiktinę ir šokiruoti situacijos e, gazos ruožė. E, norime, kad būtų kiek įmanoma greičiau e, imtasi dėrėtis dėl ilgalaikės taikos. Mes esame e, tiesiog pasibaisėję tuo, kad e, vaikai ir moteris yra tapę e, didžiausiomis šio konflikto aukomis. Mes taip pat labai gėdijamės mūsų, ypač ES, e, nesugebėjimo užkirsti kelio šioms blogybėms ir pasmerkti tuos nusikaltimus, kurie vyksta gazos ruožė. Mes taip pat labai gėdijamės E, melagiščių, kurios yra e, nuolat e, sakomos pastaruoju metu. Mes negalime nieko padaryti, mes esame visiški bejėgiai ir ateityje turėsime kažkaip dėl to teisintis. Mūsų ateities kartos mums šito neatleis. Europos Sąjunga turėtų paremti pavėluotai priimtą jungtinių tautų rezoliuciją ir daryti spaudimą Izraeliui, ypač remintis asociacijos sustarimu su Izraeliu. Be abejo, Hamas taip pat yra atsakinga už dabar esamą padėtį. Ir e, mes turime e, kalbėti ir apie blokados panaikinimą. Aš pirmiausia, tai labai norėčiau išreikšti labai didelį gailestį aukoms Iš tikrųjų, mes turime suprasti, kad žmogiškumas yra e, pateisinamas. E, e, mes turime visada vertinti viską galvodami apie žmogiškumą. Nepamirškime, kad teroristai ir pačius palestiniečius žudė ir visiškai nekreipė dėmesio į tai, kad yra atakuojamas Izraelis ir visiškai nesutiko pasirašyti taikos susitarimo. Aš atsimenu Ašravį ir aš atsimenu, kai buvo galvojama apie tai, kad e, artėja rinkimai. Ji tada teisingai ir sakė, artėja tamsos ir blogio laikas. Iš tikrųjų, palestiniečiams rodo, kad žudynės ar mirtis yra pramonė. Ir todėl baisu, bet reikia pripažinti, kad tarptautinė humanitarinė teisė nors ir neleidžia šitaip naudotis civiliais, taip vyksta mūsų pašonė. Ir iš tikrųjų ir vieni, ir kiti patiria dabar teroristų terorizmo išpolius ir blokados ar elektros tiekimo e, nutraukimas. Tai nieko nereiškia, iš tikrųjų nieko gero kol kas nieko tai neduoda. Palestiniečiai kenčia jau labai daugelį metų ir Palestinos administracija nesugeba susitvarkyti ir toleruoja terorizmą. Arabų pasaulis jau daug dešimtmečių nieko gero nedaro, kad pagerintų palestiniečių gyvenimą. Pirmininkė, man atrodo, reikia maršalo plano, nepakanka tik taikdarių Filistiniečiams reikia, kad būtų pilietinė administracija, kuri sugebėtų susitvarkyti, e, turėtų tarptautinė bendruomenė sekti ir tikrinti, kaip gyvenama tame regione. Ir man atrodo, kad užtenka džiaugtis, kad vyksta smurtas. Ponas Darosa, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Sutinku su tuo, ką pasakė ponas Van Ordinas dėl Hamas. Bet faktas yra tai, kad niekas tai, ką jis pasakė, nepateisina Izraelio ugnies ir žudimo. Palestinoje Izraelis turi nutraukti savo veiksmus, o Hamas savo apšaudimą. Manau, kad rytoj balsuojant rezoliucijos mes ją patvirtinsime ir tikimės, kad ir taryba, ir komisija darys spaudimą abiems pusėms nutraukti konfliktą. Gazos ruožas tapo vienu iš didžiausių kalėjimų pasaulyje, o dabar tai dar ir skerdikla. Yra žudami vaikai, moteris ir vyrai, nužudama dviejų valstybių sprendimo galimybė. Ir tol, kol nebus pradėtos konstruktyvios dėrybos su išrinktaisiais Palestinos atstovais, įskaitant Hamas, tol nebus taikaus sprendimo. Na, o bet kokiam veiksmų skalavimui seks mūsų reakcija ir eskalavimas. Pone Gal. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, gerbiamas mekonisarė. Manau, kad ciniškai iš mūsų diskutuoti dėl uh, uh, gazos konflikto, kai Hamas pasinaudoja kaip skydais vaikais ir moterimis. Ciniški ir Izraelio veiksmai, neproporcingos atsakas ir žudynės Palestinoje. Manau, ciniška ir tai, ką daro tarptautinė diplomatija, kai yra sukuriama iliuzija, bet nepasiekiami tikslai. Tai yra nepasiekta, kad būtų teikiama humanitarinė pagalba aukoms. Aš noriu kalbėti apie vaikus. Nėra nei vieno tikslo, kuris pateisintų nekaltų vaikų žudimą. Ir kiekvieno vaiko gyvybė yra unikali ir brangi, nepriklausomai nuo to, kurioje pusėje tas vaikas gyvena. Būtent su tuo reikia sutikti, jeigu norime įtikinančios taikos. Ir piliečių apsauga turėtų būti pati savaime vertybė ir turi būti leista humanitarinė pagalba. Būtent šiuo pagrindu remiantis galėtų būti pasiekta tos ilgalaikės paliaubos, o po to ir taika. Dėkoju. Dabar viena minutė ponas Mičelis. Hamas. Hamasas tik tai Izraelio piliečiams taiko terorizmą ir išprovokavo Izraelio reakciją. Ir yra ir vaikai savižudžiai. Ir dabar yra žmonių, kurie jų gailisi. Tiesą sakant, aš niekada terorizmo negerbiau ir nepritariau jam. Aš esu už taikų sambuvį regione. Bet mes būtumėm visiškai kvailiai, jeigu mes nesuprastumėme, kad nereikia gėdintis to, kas vyksta e, tame regione. Iš tikrųjų, tai, kas, e, tai ką daro Izraelis, e, gėda. Ir praeitą mėnesį, atsimenu, Dalai Lama kreipėsi į mūsų parlamentą, priminė Kiniją, Tibetą. Ir iš tikrųjų manau, kad dabar ES ir Izraelio santykiams galima būtų taikyti tą patį dalyką, tuos jausmus pasibjaurėjimo, kuriuos mes turėtumėme jausti. Humanitariniai e, dalykai kurių nepakanka gazos regione, yra visų susirūpinimo objektas. Aš norėčiau paraginti ir tarybą, ir komitetą parengti humanitarinį paketą, kad mes galėtumėme atsirasti ten, kur mūsų reikia ir padėti žmonėms. Ačiū, ponė Mičelai. O dabar ponas Švansenbergeris, prašau. Pone Švarcenbergeri, jeigu jūs tikrai labai skubate ir norite dabar pasisakyti, prašau. Taigi aš norėčiau paminėti kelis klausimus ir į kelis atsakyti. Pačioje pradžioje diskusijų buvo paminėta, Taip, man reikia atsistoti, atsiprašau labai. Taigi vieną dalyką norėčiau e, paminėti, ką jūs sakėte pačioje pradžioje. Ar iš tikrųjų turėtumėme susisiekti su Hamasu ir kontaktuoti su juo? Aš bijau, kad dar netėjo laikas. Hamatas per paskutinius mėnesius tikrai elgėsi kaip teroristinė organizacija. Ir jeigu toliau taip elgsis, oficialiai su jais susisiekti negalime. ES atstovai su jais nekontaktuos. Aš senas žmogus, aš tikrai mačiau ne vieną teroristinę organizaciją ir mačiau, kad Pradžioje teroristinė organizacija gali keistis ir tapti tokia organizacija, kurią gerbtų tarptautinė bendruomenė. Afrikoje tai buvo, Airijoje tai buvo, tai buvo daug kur, taip būna. Bet pirmiausia, Hamasas turi nebeselgti kaip teroristinė organizacija, tada būsiu pasirengęs kalbėti su Hamasu ar su kokia kita organizacija, bet tol, kol jie elgsis kaip teroristinė organizacija, kalbos būti negalima. ES negali atsisakyti savo principų. Žinoma, yra daug būdų, e, mes galime išklausyti jų, suprasti jų idėjas e, ir apskritai regione kontaktų yra ir tai yra svarbu, bet e, dabar dar ES neatėjo laikas tiesiogiai kontaktuoti su Hamasu ir čia aš visiškai aiškiai pasisakau šiuo klausimu. Be to labai turėtumėme pagirti Egiptą už labai svarbų vaidmenį, kurį Egiptas suvaidino pastarosiomis dienomis ir savaitėmis. Egiptas iš tikrųjų labai daug dirba ir šitą pasiekė ir galbūt pasieks viso proceso pabaigoje greitų laikų ir paliaubas ir taip toliau. Iš tikrųjų, mes nuolat kontaktuojame su egiptiečiais. Ir giriame juos, atvirai sakome, kad jie, da, jie puikiai dirba ir dėl to niekiek neabejoju. Dabar reikėtų pakalbėti apie tai, kaip galėtumėme regionui padėti. Pirmiausia, tie, kurie ten yra, turėtų labai aiškiai pasakyti, ko jiems reikia ne mes turėtumėme nuspręsti, e, ko jiems reikia. Jie turi mums pasakyti, ko jiems reikia. ES e, šalis yra išreiškusios savo pasirengimą padėti techniškai, techniką siūsti, e, pagalbą siūsti, savo žmonės siūsti. Bet pirmiausia, turime žinoti tiksliai, ko reikia. Ir tai pirmoji užduotis - gauti tikslę informaciją. Be to, aš manau, kad vieną girdėjau labai svarbų pasiūlymą parengti artimiesiems rytams maršalo planą. Tai labai gera idėja ir turėtumėme padirbėti, galvoti, ką daryti, kad regionui galėtumėme padėti. Iš tikrųjų, tame regione Europos yra daug. Pone Ferrero Valner minėjo, e, ko pasiekė misija. Aš manau tikrai daug ko pasiekė ir aš norėčiau tik pagirti ponę Ferrero Valner, kuri mūsų delegacijoje atliko labai svarbų darbą. Mes daug ko pasiekėme. Bet labai aiškiai reikia pasakyti, kad net labai sudėtingos sunkios dėrybos, kurios vyksta dabar artimuosiuose rytuose, iš esmės um, ir iš esmės vyksta pagal scenarijų, kurį mūsų delegacija artimuosiuose rytuose nubrėžė. Ir Mes nutarėme, apie ką reikia diskutuoti su partneriais, mes parengėme planą. Puiku. Mes diskutuojame apie savo santykių su Izraeliu pagerinimą. Jūs žinote, kad ministrų taryboje birželio mėnesį praeitais metais buvo priimtas toks sprendimas, bet tokį sprendimą galima pakeisti. Galima jį pakeisti tik e, jeigu taryba nuspręs, e, kad per Europos Sąjungos atstovą atstovai Jeruzalėje taip pat turi pasakyti savo žodį. Šioje situacijoje, aš manau, dar per anksti aptarinėti kaip galėtumėme sustiprinti savo santykius su Izraeliu. Ir aš manau, kad pirmiausia turėtų būti ir viršūnių susitikimas. Ir yra dabar daug svarbesnių klausimų, kuriuos reikia išspręsti. Tik turiu pasakyti, kad ministrų taryba apie tai kalbėjo. Dabar ką galime būtų padaryti, kad sustabdytumėme Izraelį. Atvirai pripažinkime, labai mažai. E, Izraelis daro, ką daro. Ir tikrai, aš iki šiol esu Izraelio draugas ir daug metų esu Izraelio draugas, bet tai, ką jie dabar daro, manau, yra politika, kuri yra žalinga pačiam Izraeliui. Europos Sąjunga iš tikrųjų labai turi nedaug galimybių kažką padaryti, galime pakalbėti. Aš tikrai sakau labai aiškiai ir labai partneriams mūsų taip pat aiškiai sakau, kad artimuosiuose rytuose ir E, reikia padaryti tvarką. Aš tikrai visiems sakau, kad ES gali padėti, padėti kiekvienam partneriui, tai padėti visiems. Ir ES nori pasiekti tikslų, pavyzdžiui, e, dėl tunelių e, padaryti, kad e, humanitarinė pagalba pasiektų gazos gyventojus, padėti viską, kad humanitarinė pagalba būtų veiksminga. Bet ES neturi galių pasakyti baigta. Baigim Ir šitai padaryti negalim. Ar parlamentas mano, kad mes galime nusiųsti ten savo kariuomenę ir sustabdyti kariaujančią šalis? Ne, nėra taip. Ir Hamasas taip pat priklauso nuo kitų didelių galių pasaulyje ir Europoje taip pat. Ir iš tikrųjų mes galime tik padėti, paremti, galime pasiūlyti paslaugas, galime dalyvauti ten e, tose kalbose ir taip toliau, bet daugiau nieko padaryti negalime. Dėkoju ponui Švatenbergui ir dabar pereikime prie spontaniškų pasisakymų. Vienai minutį žodis ponui Karimui. Pone pirmininkė, aš manau, Izraelis turi teisę į saviginą. Na ir vis dėlto reikia laikytis proporcingumo, pusiausvyros e, principų ir Izraelis juos ignoruoja. Ir mūsų manimi tai yra visiškai neteisinga. Ir ugnies panaudojimas prieš civilius yra visiškai necivilizuotas elgesys. ES aišku negali šios situacijos išspręsti viena, bet e, vis dėlto reikalinga ir JAV pagalba. Ir tiesą sakant, jų atsakas kol kas buvo nepakankamas. Ir Izraelis strategiškai paskaičiavo laiką, nes pasaulis laukia, kol bus prisagdintas naujas prezidentas JAV. Ir Izraelis šį laiką pasirinko neatsitiktinai. Palestiniečiai klausė, kaip gali būti, kad uh, prašoma pagalbos, bet išlieka, reikia, jūs sutinkate mums suteikti pagalbą, bet norite, kad mes tylėtume. Ir mes suprantame, kodėl Hamas susilaukia palaikymo, kai matome, kokia situacija Palestinoje. Koju ponui Karimui, vieną minutę ponas Berkas. Mhm. Visiškai aišku, kad konflikto šalis nepaiso ne tarptautinės teisės ir gazos gyventojai moka labai aukštą mokestį už gyvenimą ten. Ir proporcingumas yra pažeistas. Teis kai vyksta karas, turi būti proporcingai taikoma gale. Labai gaila, bet mes matome, kad izraeliečiai neproporcingai naudojasi savo jėga ir gale. Izraelio reakcija yra neproporcinga, mano nuomonė skaičiai yra labai aiškus. Daugiau kaip 900 žmonių jau žuvo gazos regione. Izraelis naudojasi labai didelę savo galę. Negalime nematyti ir to fakto, kad Hamasas yra teroristinė organizacija. ES ją laiko teroristinė organizacija. Be to, Hamasas nuolat kalba apie savo teisę egzistuoti. Hamasas ir kitos ginkluotos grupės nori egzistuoti, bet gali egzistuoti tik jeigu nesims pačios teroristinių veiksmų. Ačiū pirmininkė visi tie, kurie stebi Izraelio-Palestinos konfliktą turbūt gali tik tai šaukti, nes negali nieko padaryti. Aš manau, kad šiandieną mes turėtumėme pirmiausia suprasti, kas ten vyksta. Pirmas dalykas yra tas, kad nebus ilgalaikio sprendimo, tol, kol Izraelis nes to nenustos uh, uh, savo karinių veiksmų ir tol, kol Hamasas nenustos šaudęs raketas į Izraelio pusę. Aš manau, kad tai yra pats esminis dalykas. Visi šitą žino. Aš suprantu, kad dabar labai sunku sugrįžti į pirminę padėtį, bet aš manau, parlamentas turi priversti visus kalbėtis. Taryba turėtų naudoti savo galiomis, o be to aš manau, kad reikia eiti egiptiečių pramintų keliu, todėl kad tik šis kelias gali duoti mum paliaubas. Pone Gil. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad ne tik tai parlamento nariai pasipiktinė tuo, kas vyksta gazos regione, europiečiai yra pasipiktinę tuo. Supranta, kad Izraelis per ilgai neleidžia gazos gyventojams gauti humanitarinės pagalbos ir visiškai nekalti civiliai gyventojai, moterys ir vaikai kenčia nuo Izraelio karinės mašinos. Palestiniečiai turi nedelsint gauti maisto, šilumos ir medicininės pagalbos. Taip pat Izraelis turi netekti tarptautinės bendruomenės paramos. Gaila, gaila, bet jungtinių tautų rezoliucija lik patrau, nubraukta. Ir aš manau, kad ES galėtų suvaidinti savo vaidmenį. Nepakanka tik tai m, kalbėti apie Izraelio ir ES santykių pagerinimo. Bet mes turime suprasti, kad mes skiriame daug lėšų tam regionui, turime pareikalauti. Ponas Matsakis, vieną minutę. Pone pirmininkė, pone komisarė, ar iš tikrųjų etiškai priimtina ir traptautinių teisų priimtina, kai pastangos neutralizuoti. Um, Hamas teroristinis išplokis reiškia, jog Izraelis kartu pažeidžia jungtinių tautų um, E, nuostatas. Ar tikrai tokie veiksmai sutinka ir su mūsų ES vertybėmis, tokios kaip demokratija ir teisingumas? Ir ar tikrai visą tai e, verta, kad mes, JAF ir ES nieko neveiktume? Ir taip, jeigu atsakas būtų taip, tai tuomet turėtume pagirti Izraelio vyriausybę už drąsius veiksmus gazui, o jeigu atsakymas bus ne, tai tuomet turėtume labai aiškiai pasmerkti Izraelį ir imtis aktyvių veiksmų prieš Izraelį, įskaitant ir priekybinės nuobaudės tam, kad Izraelis būtų atbaidytas dabar ir ateityje nuo išpolių prieš gazos ruožą. Ir nesutinku, kad mes negalime nieko padaryti. Mes galime ir privalome daug nuveikti. Dėkuoju ponui Matsakis ir dabar vienai minutiai žodis ponui Girk. Pone Girk. Na kągi, vienai minutiai žodis ponui Bisliai. Gerbiamasis pirmininkė, labai ačiū. Mane išrinko čia prieš 25 metus ir man atrodo, kad tai yra vienas pas, pačių svarbiausių diskusijų, kurioje man teko dalyvauti. Aš tikrai vakar labai aiškiai ir labai dėmesingai klausiausi, kas vyko užsienio reikalų komitete ir čia. Ir man atrodo, kad Čekijos ministras gali daugiau ką padaryti, agresoriui turi daryti poveikį ir palestiniečiai tiesiog kenčia. Dabar, bet nepamirškime, kad, jis, kad žydai kentėjo daug ką šiame mūsų Europos kontinente. Ir man atrodo, kad vis dėlto dabar reikia nutraukti bet kokius santykius su Izraeliu. Ačiū, ponė Bizlė. Ponas Masip, vieną minutę. Turime aiškiai pasakyti Izraeliui, kad jis turi nustoti žudyti. Turime padėti sužeistiesiems ir e, pradėti tiekti maistą e, gyventojams. Teisės aktų, e, tarptautinės teisės pažeidimai iš Izraelio pusės turėtų turėti atitinkamų pasiekmių Norėčiau išreikšti savo užuojautą Alberto Asi, kuris e, dabar yra gazos ruožė ir visokiojopai padeda, e, stengiasi padėti e, Palestinos gyventojams. Dėkoju. Pone Oken, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau paminėti porą dalykų. Pirmiausia, norėčiau Jums priminti, kad mūsų rezoliucijoje yra aiškiai parašyta, kad mes nepritarėme Izraelio suteikimo, gerai, didel, privilegijuoto statuso suteikimo Izraeliui. Aš manyčiau, kad Izraelis niekada nesilaikė to, ko, e, kam buvo įsipareigojęs darybų metu. Nebuvo ginklų paliaubų, kadangi Izraelis e, nepanaikino ginklų embargo. O po Anapolio, kurio, e, kurio dėrybų raundė Izraelis buvo prisėmęs atitinkamus įsipareigojimus, E, jisai netgi e, dar labiau padidino savo tempą ir buvo e, daug greičiau ir sparčiau imti, imti statyti, imto statyti gyvenvietės. Ir Hamas nesilaikys taisyklių, kurių mes reikalaujame, kadangi Hamas turi tokį nelabai tinkamą pavyzdį iš Izraelio pusės. Dėkoju. Ačiū. Dabar žodis suteikiamas vienai minutiai. Stasny stasnai. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū gerbiamasis pirmininkė. Vakar buvo bendras susitikimas su Izraelio ir Palestinos delegacijomis. Jūs įsivaizduojate, kiek ten buvo jausmų, kiek emocijų Ir ypač dabar, kai ten yra žuvę jau apie tūkstantį žmonių. Iš tikrųjų daug metų stebime, kas darosi. Vienas milijonas žmonių gyvena prie gazos e, e, sienos, sakykime, gazos regione ir saugumo iš tikrųjų jokio nebuvo. Hamasas yra teroristinė organizacija ir Hamasas yra tikrai kaltas dėl to, kaip dabar gyvena gazos gyventojai e, Keturios valstybės buvo pasiūliusios kelis variantus. Jungtinių valstybių administracija taip pat siūlė savo variantus. ES yra pasirengusi, ką pasiūlyti. Bet, gerbėmėji, aš manau, kad mes turime dabar labai rimtai pradėti darbus regione. Dėkoju, ponai Stasne. Ponas Marinesku, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Šis konfliktas vyksta jau daugelį metų. Jis susijęs su teritoriniais klausimais, taip pat ir kultūriniais tam tikrais skirtumais. Sprendimas būtų Izraelio valstybė, kuri turi būti apsaugoma ir taip pat greta turi egzistuoti ir Palestinos valstybė. Tokio rezultato nepasieksime karinėmis atakomis. Ir manau, kad palestiniečių valstybė turėtų vadovautis teisės viršenybė. Jie turėtų nutraukti bet kokius teroristinius išpolius ir turėtų stengtis e, normalios politinės aplinkos sukūrimu ir turėtų remti ir skatinti politikus, kurie pasirengia viską spręsti darybų metu. Dėkoju ponui Marinesku, dabar ponė Debrin. Ačiū, pirmininkė. Noriu prisidėti prie tų, kurie smerkia e, pastarosius įvykius gazoje ir Deja, išgirdome, kad ES nelabai daug ką gali padaryti. Vis tiek turėtumėm stengti stiprinti santykius su Izraeliu ir bandyti e, priversti juos laikytis tarptautinių įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę. Net prieš e, aktyvesnius Izraelio veiksmus matėme, kas dėjasi ir prieš tai. Buvo daug išpolių, išpolių prieš Palestinos žmonės ir priminsiu, kad Palestinos žmonės ir taip jau yra išvarginti, yra izoliuoti, jie ir taip daug nukentėjo. Tikrai tokie išpoliai prieš palestiniečius yra neteisingi, jie turi būti nutraukti. Nepamirškime, kad pagrindiniai nukentėjusieji yra nekalti civiliai gazos ruožė. Dėkoju, ponas Sikerski, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Su nerimu stebime, kas vyksta gazoje. Suprantame, kad šią situaciją išprovokavo Hamas. Tačiau Šiame konflikte nei viena pusė negalvoja apie taiką, jie galvoja tik apie savo nacionalinius interesus. Tarptautinė bendruomenė tikrai negali leisti, kad ir toliau tęstusi šis karas. Jungtinės tautos ir visa tarptautinė bendruomenė turi įsikišti, turime nutraukti šį karą. Armija, kariuomenė turi grįžti į savo kareivines, turi nutraukti karinius veiksmus. Turime stengtis siūsti daugiau humanitarinės pagalbos civiliams, sužeistiesiems, priminsiu, kad sužeistųjų jau yra keli tūkstančiai. Reikia padėti grįžti šiom šalim į normalią būseną. Dėkoju. Ponas Jūri, vieną minutę. Ponas Svoboda. Pirmininkė, Tik noriu paklausti, ar mes šiandien aptarinėsime dujų klausimą, ar jisai išbrauktas iš programos. Mes laukime tų diskusijų. Nepamirškime, kad šiandien turim kalbėti ne tik apie artimuosius rytus ir gazos ruožą, turime pakalbėti ir apie dujas. Ar to klausimo nesvarstysim? Ponas Jūri. Dėkoju. Čekijos užsienio reikalų ministro pasisakymas mane labai nuvylė. Dabar visas viltis siejame su komisarė. Todėl, kad aukų skaičius didėja ir jei nieko nedarysime, tai po kelių dienų aukų skaičius gali padvigubėti. Hamas, priminsiu, yra teroristinių organizacijų sąraše tiksliau jos nėra tame sąraše, todėl sunku imtis kažkokių konkrečių veiksmų, tačiau mes žinome, kas tai per organizacija ir turime kažką daryti. Vienai per kitaip Hamas turi laikytis tarptautinių taisyklių, turi paklusti jungtinių tautų rezoliucijoms. Ir jeigu jie to nedaro, tai tuomet jų partneriai turi pasmerkti jų veiksmus ir imtis kažkokių sankcijų. Palabra, Dabar suteiksiu žodį komisariai. Komisarė, diskusijos buvo ilgos. Aš esu Artimų rytų ketvirto narė. Ir nebejoju, kad ES gali atlikti svarbu vaidmenį, bet galbūt ne patį svarbiausią. Ir dėl to kyla tam tikra frustracija mums. Ypač tokių krizių atveju, kai norėtųsi iš karto rasti išeitį, nustatyti paliaubas, tačiau Deja, ne viskas taip greitai. Aš jums pateiksiu bent jau naujausią informaciją. Šaltiniai Egipte, artimi dėryboms, praneša, kad Hamas teigiamai sureagavo į paskutinius egiptiečių pasiūlymus. Taigi matome teigiamų poslinkių. Nežinau, ar tai šimtaprocentinė informacija ar ne, tačiau šiandien vakare 8 val. Hamas organizuoja spaudos konferenciją ir tikimės tam tikro lūžio. Antra, nors ta situacija mus ir varo į nevilti, tačiau mums reikia toliau siekti taikos. Ir grįžus į savo valstybės, bent jau aš to sieksiu, nes aš esu Artimų rytų kvarteto ketvirtuko narė Reikia skatinti susitaikinimą. Tik tai taip mes išvengsime visiško gazos sunaikinimo. Trečia, kai tik įsigailios paliaubos, mes dėsime visas pastangas, kad atstatytume pagrindinės paslaugas gyventojams, kurios dabar yra visiškai nutrauktos. Bet svarbiausia, aišku, dabar sustabdyti tą naikinimą, griovimą